Mes vieną. Kur? Taip. Parlamentarai nagrinės įvairius klausimus, mums reikia daugiau erdvės, reikia išnaudoti visą mums skirtą laiką, negalime a, tiesiog kaltinti nieko, jeigu jo pritruks. Norėčiau pasakyti kai ką dėl darbuotvarkės žaliųjų grupės prašymų traukiame teisės tarnybos klausimus, nors pas mus ir yra teisės tarnybės atstovai, bet jie pasisakys dėl pasiūlymo patentų srityje. O rytoj mes tiesiog pasižiūrėsime ir panagrinėsime teisinį pagrindą. Ir tuo pačiu metu, kadangi uh, panas Berlingvoja nedalyvaus e, statuto dis, diskusijose dėl statuto. Aš turiu galvoje fondų ir politinių partijų, tai bus a, e, nukeltas tas klausimas. Mes vietoj to pasiklausime pranešimo komisijos a, e, dėl įmonių perėmimo. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs turėtumėte kokią nors klausimų ar prašymą, ponė Taila. Prašom, jums žodis. Ir po to tiek dėl programos. Pone Teilo pasakė, kad šiandien mums reikia peržiūrėti jūsų ataskaitą, dėl kurios balsuosime rytoj. Taip, mūsų darbo tvarkė įtraukta. Aš tiesiog norėčiau pasiūlyti, kad po įmonių perdavimo klausimą mes jį panagrinėtumėme. Lichtenberger. Turiu klausimą jeigu negalime kalbėti apie fondus šiandien, man atrodo, kaip su klausimu, ar klausimai irgi nebus, ne, neturėtų būti išmestas klausimas. Taigi, man atrodo, kad padarė šios pakeitimus, darbo tokia priimta, dabar e, pirmininkui žodis, pane Lichtenberger paprašė manęs, kad aš paminėčiau štai ką. E, tai, kas sutartyje numatyta dėl 2011 metų biudžeto vykdymo, taip, mes kalbėjome apie biudžeto vykdymą, manau, kad ko gero galbūt per daug yra sudėtinga taip, kaip yra pateikta rytoj. E, rytoj mes turėsime jungtinį lygį e, susitikimą čia, ir pasižiūrėsime 2014-2020 metų teisingumo programą. Galbūt tada jūs pati galėsite, e, ponė Lichtenberger, e, pasisakyti asmeniškai. Na, e, taip, tiesiog turėkite kantrybės. Taip, galima ir angliškai, jeigu norite. Taip, man reikėjo tiesiog kilometrą pabėgėti <laughs> ir gana sudėtinga buvo. Na, šiaip ar taip, problema ta, kad šiuo atveju mes gal kalbam apie teisingumo teismą, ne, ne apie ką kitą, kad kitaip pagal programą mes negalime dirbti. Ačiū už tai. Toliau trečias punktas. Taip, norėčiau nu, pasveikinti ponam Keliu Barnier, e, kuris dalyvauja čia šiandien ir kuris kalbės e, dėl dabartinės padėties darybose, dėl sutarties, dėl autorių teisų pribojimų ir išimčių, ypač išimčių regėjimo negali turintiems žmonėm. Ačiū, pirmininkė. Labą dieną visiems. Na, taip, kaip jau buvo pasakyta, nedidelio komiteto posėdės didelėje salėje, bet manau, kad mes ir kalbame apie labai didelį, labai svarbų a, dalyką. A, tema, kurią mes diskutuosime dabar, labai svarbi, ypač turint galvoje a, na, regėjimą negalę turinčių žmonių teises. Na, diskusijos vyksta įvairiuose intelektinės nusavybės organizacijose. Taip pat mes kalbame apie fondų statutą, taip, jis irgi svarbus. Bet grįžtant dabar prie regėjimo negalę turinčių žmonių, Strasbūrė plenarinėme posėdėje ponė Lichtenberger, Berlingė, Galiu, Agnes Hakenen ir kiti, kurie ir šiandien dalyvauja čia, kalbėjo šio klausimu. Ir taip, aš pradėjau apsilankyti viename iš jūsų komiteto posėdžių. A, na, pagal vasario mėnesį vienu balsu priimti rezoliuciją. Taip, aš e, atsakiau tai, sakiau, kad aš asmeniškai jaučiuosi na, atsakingas už e, šitą klausimą. Taigi, pirmininkė, norėčiau dar priminti jums, kur yra rizika. 280 e, milijonų žmonių visame pasaulyje turi regėjimą negalę. 39 milijonai iš jų yra visai akli. 46 milijonai vaikų turi vienokią kitokią regėjimą negalę. Pagal uh, Global Union pasaulinė organizacija tik tai 5 procentai uh, publikacijų uh, prieinama uh, tiem, kurie turi regėjimą negalę. Viena ar kitokia forma. Jeigu pasižiūrėsime į pačias vargingiausias šalis, kuriuose 90 procentų negalė turinčių gyvena. Pamatysime, kad tas santykis publikacijų, kurios yra prieinamos regimo negalė turintiems, sumažėjo nuo 5 iki 1 procento. Tai mes matome čia dar didesnį neteisingumo laipsnį, kai kalbam apie vargiausią šalis. Taigi tai labai svarbus klausimas, jis turi poveikį dideliai daliai e, žmonių gyvenančių Europoje ir žinoma visame pasaulyje. Ir būtent todėl mums reikia užtikrinti, kad a, e, tos publikacijos būtų prieinamos tam tikrų formatų. Kaip sakiau, vasario mėnesį buvo komisija kreipėsi į tarybą. Birželio mėnesį prašydama įgaliojimo, e, kad būtų sudaryta na, tokia įgaliojanti sutartis šiuo klausimu, privaloma sutartis, kurie būtų tie du labai jautrus klausimai nagrinėjami. Buvo įvairios nuomonės išsakytos. Pirmiausia, buvo forma šitos sutarties, tai turėtų būti privaloma, tai privaloma ar ne. Ar tai yra išimtis? nuolatinė kompetencija, ar turėtų būti, na, tiesiog bendra kompetencija. Na, kalbant dėl tų e, privalumumų, tai mes kalbame, tai vyko 7 e, lapkričio koridorius posėdėje, buvo pasiektas susitarimas e, dėl šito kompetencijų klausimų, galiojimo klausimų. Manau, kad e, bus pasiektas sutarimas kiek galima greičiau, bet žinoma, e, gali diskusijos vykti kartu vykstant ir daryboms. Ir e, neturime mes laiko. Negalima gaišti laiko. VIPO. Taip, čia irgi yra pasiekta nemažai pažangus. Na, jau numatyta mm, tiesiog kada turi būti, per kiek laiko turi būti pasiektas susitarimas. Ir nulatinio komiteto posėdė dėl autorių teisių, aš turiu galvoje VIPO, buvo suorganizuotas praeitą savaitę ir baigėsi 20 lapkričio šio posėdžio metu buvo sakoma, kad turėtų VIPA priimti sprendimą dėl tam tikrų tikros diplomatinio, tam tikro diplomatinio tokio susitikimo posėdžio 2013 m. birželio mėnesį. Norėčiau e, pasakyti, kad ten diskusijos iš tikrųjų, e, diskusijose buvo pasiekta pažangos, kaip jau anksčiau sakiau, vasario mėnesį komitetas ES e, vardu, mes tiesiog dalyvavome Ženevoje spalio mėnesį, lapkričio mėnesį ir turėjome pokalbį su vairiomis delegacijomis. Mūsų visiškai Mūsų nuomonė, mūsų padėtis visiškai aiškiai, kaip jau išžadėjau plenarnioje posėdėje. Mes e, palaikome ir remiame labai aiškę sutartį, kuri panaikintų, e, kuri panaikintų e, bet kokias kliūtis regėjimą negalę turintiems žmonėm e, gauti prieigą prie įvairių publikacijų. Lygiai taip pat tai liečia importą, eksportą tokių knygų. Tai jų e, prigimtinė teisė, fundamentali teisė. Ir mums reikėtų iš tikrųjų tą klausimą, kiek galime greičiau spręsti, turime būti budrus, nes e, yra tam tikros e, rizikos, kad mūsų e, galimybės pasiekti tokią ambicingą susitarimą, gali, mes galime nepasiekti šito, jeigu nedirbsime iš tikrųjų aktyviai. Taip yra tam tikros tokio biurokratinių kliučių. Reikėtų jas tiesiog nugalėti. Mm, kai mes kalbame a, apie tam tikras išimtis regėjimą negaliu turintiems žmonėm, a, na, neturėtų galbūt, pažiūrėkit, turi būti, kurios yra būtinos. Bet jeigu mes norime pasiekti savo e, tikslų, mes turime labai atidžiai e, žiūrėti ir neturėtume pasiduoti tokiem prašymams. Norėčiau porą pavyzdžių, kad suprastumėte, apie ką aš iš tikrųjų kalbu. Pavyzdžiui, kai kurios delegacijos norėtų e, tiesiog tam tikrų šimčių padaryti vertimo teisų srityje. Na, tiesiog aš, e, jeigu mes nesutelksime dėmesio į pačius irgi negalė turinčius mes galime tiesiog arba pernelyg atidėti arba tiesiog nepasiekti savo tikslų. Nežinau, kodėl turėtų būti daugiau ieškama išimčių išskyrus tas išimtis, kurios užtikrintų regėjimo negalę turintiems žmonėms lygės teises su visais kitais žmonėmis net, neturėtų būti tai pretekstas žmonėm, kurie tiesiog na, iškelia įvairias a, kitokias a, gal problemas, kurios šiaip ar taip susijusios su intelektualia nusavybė. Tiesiog kartais yra stengiamasi na, kalbėti apie teisės, apie vairias išimtis, kurios neturi tiesioginio poveikio regėjimo negalę turintiems žmonėms. Antrasis pavyzdys e, susijęs su galima rizika, tai yra e, na, įvairių e, publikacijų formatų tiesiog platinimas įvairiose teritorijose. Na, organizacijos, kurios laikosi skaidrumo, pasitikėjimo, tokių taisyklių, taip, jos gerai dirba. Na, kodėl? kodėl reikia kreiptis į, į vairias leidybinės organizacijas, kad iš tikrųjų pasirodytų knygų publikacijų vairiais formatais, apie ir tokiais formatais, kurie na, leistų knygomis publikacijomis naudotis regėjimo negalę turintiems žmonėms. Norėčiau paminėti paskutinių diskusijų Ženevoje rezultatus netgi ir prieš 48 valandas vykusius diskusijas. Manau, kad galima sakyti, kad žengtas labai teigiamas žingsnis, priimant politinį sprendimą, ypač kada kalbama apie tokią na, privalomą įgaliuojančią sutartį. Taip, diskusijos nebuvo lengvos, bet pagrindiniai dėrybininkai labai pozityviai bendradarbiavo ir mes buvome tarp jų, tų dėrybininkų. Na, matėsi tiesiog, kad buvo norima pasiekti efektyviau sutarties ir dirbame iš tikrųjų vadovaudamėsi labai konstruktyvę dvasę. Ir manau, kad 2013 metais pasieksime galutinį sutarties. Dar kartą noriu pakartoti, kad mums reikia laikytis tų priemonių, kuris konkrečiai liečia mūsų tikslą. Niekada negalime pamiršti šito tikslo darybų metu ir kad mūsų pagrindinis, pagrindinis dėmesys turėtų būti nukreiptas ir gėjimą negalę turinčius žmonės ir akluosius. Taip, dar liko keletas klausimų, jie irgi svarbus. Pavyzdžiui, tai yra na, tiesiog platinimas įvairaus formato, kuris būtų prieinamas regėjimo negali turintiems žmonėms įvairiose teritorijose. Na, ir taip pat mes kalbame apie tokį trijų žingsnių liktestą. Dar prieš mūsų atesmėnesį darybų Europos komisija parodė, kad, kad mes norime, kad na, teigiamai baigtųsi e, šitos darybos ir kad na, visi, visos suinteresuotos šalis turėtų, būti, turėtų dirbti konstruktyviai ir būti pakankamai lankščias. Taigi, mes tiesiog stengiamės daryti visą, kad šitą sutartis būtų efektyvi, subalansuota. Ir labai norėčiau padėkoti Jums už paramą, kurią man uh, suteikėte uh, nuo to, kai buvo šitas sprendimas vasarį mėnesį priimtas. Tai manau, kad aš laikausi tų įsipareigojimų, kuriuos prisijėmiau. Ir manau, kad šitas tartis, kurios laukia milijonai negali turinčių žmonių, iš tikrųjų bus daryta. Dėkuoju gerbiamas komisijos nariai už jūsų pranešimą tokią svarbę temą pirmininkaujantis Kipras, jo atstovai taip pat paprašė žodžio. Jeigu tie du kolegos, kurie taip pat prašo žodžio, sutiks, aš suteiksiu žodį pirmininkaujančios šalies atstovams visų pirma. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi kad galiu šiandieną čia dalyvauti jūsų posėdėje ir galiu jūs informuoti, kad nuo praėjusio Liepos mėnesio buvo padaryta nemažai pažangos mums pirmininkaujant. Vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų buvo siekti, kad šioje srityje šis teisinis instrumentas būtų teisiškai privalomas, nes mes taip pat manome, kad tai yra labai svarbus klausimas regėjimo negalę turintiems žmonėms kad e, tokią negalę turintis asmenys turėtų turėti tokią pat prieigą prie knygų ir kitų publikacijų kaip ir regintieji. Ir šiandieną labai didžiuojamės galėdami pasakyti, kad mes ir taryboje dirbome vaisi, vaisingai, sugebėjome pasiekti pažangos ir dabar, kai aš čia kalbu, kaip tik yra taryboje tvirtinamas toks politinis mandatas. Tas pas yra daroma jaunimo ir švietimo reikalų taryboje. Tad tik norėjau patvirtinti, kad mums ši tema yra be galo svarbi ir mes džiaugiamės padarytą pažangą ir pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje. Iš tiesų, praeitos savaitės dėrybos buvo labai įtemptos, ten reikėjo reaguoti į nemažai iššūkių, bet mes norėjome padaryti viską, ką galime, kad valstybės narės padarytų pažangos ir kad autorių teisų apsaugos standartai bei normos, kurias taikome čia Europoje, būtų perkeltos ir į kitas pasaulio dalis. Dėkoju. Ačiū, ponė Lichtenberger. Dėkoju, gerbiamas komisijos narė. Jūs žinote, kad Vienas iš mano arkliukų yra kaip tik šita tema. Nes aš manau, kad e, knygų, literatūros troškimas, prieigos prie kultūros ir kultūrinių pasiekimų Europoje yra ypatingai svarbus, ypač tiems asmenims, kurie visai nemato arba yra silpnaregiai. Jie labai nori uh, galėti skaityti literatūrą, nes, kaip jūs ir pats sakėte, literatūra prieinama tokiems asmenims yra labai skurdi. Tai yra iš tiesų labai skaudus dalykas. Mes jau kiek metų kovojame už neįgaliųjų teisės, tad labai džiaugiuosi, kad šioje srityje buvo padaryta pažangos. Nors kai kurie dalykai, kuriuos minėjote, man nebuvo iki galo aiškus. Vis tik dar labai daug reikėtų padirbėti dėl to, kad tam tikrų kūrinių prieinamumas rinkoje padidėtų, nes čia vis dar yra labai didelių kliučių. Pavyzdžiui, Viktoro Hugo romanai. Jeigu kur nors jis yra prieinamas negalę, regėjimo negalę turintiems asmenims, Tai, tai yra, taip yra ne visur. Ir iš tikrųjų kyla klausimas, kodėl. Juk technologijos yra pažengusios labai stipriai. Ir gali būti, kad prieiga prie tokių kūrinių e, regėjimo negalę turintiems asmenims yra ribota dėl to formato kūrinių kainos. Jie tiesiog yra labai brangus. Ir tuomet e, tokiems asmenims tenka ieškoti, kur tos knygos būtų pigesnės ir stengtis jas gauti būtent ten. Atrodytų, kad šitos kliūtis turėtų išnykti. Ir literatūros kūriniai, pasaulio lygio literatūros kūriniai turėtų būti prieinami visur. Jūs kalbėjote labai bendrai apie egzistuojančias problemas. Bet galime kalbėti ir konkrečiau. Pavyzdžiui, Haris Poteris. Nereikėtų, kad jo reikėtų versti penkis kartus į ispanų kalbą, pavyzdžiui, tam, kad tas vertimas būtų prieinamas visose šalise, kur yra kalbama ispaniškai. nes galbūt bus žmonių, kurie norėtų skaityti Harry Potterį ispaniškai Junktinėje karalystėje. Tad tą prieigą prie literatūros kūrinių reikėtų dar tikrai tobulinti. Bet aš esu nusiteikusi optimistiškai. Bet kaip jūs ketinate ES užtikrinti tokį tokių kūrinių vertimo į tokias formas, kurios yra prieinamos regėjimo negalę turintiems asmenims formas. Iš tiesų, šis rytis nėra ta, kur lobistai pasirengia mokėti didžiulius pinigus tam, kad būtų pasiekta vienu ar kitų tikslų. Dažniausiai dėl regėjimo negalę turinčių asmenų teisų kovoja visuomeninės organizacijos, kurios neturi labai didelių finansinių lėtų, e, lėšų. Tad turėtume visi stengtis dėl tokių žmonių, kad neatsirastų ir biurokratinių kliūčių. Ir jeigu mes iš tiesų esame nusteikę rimtai ir norime suteikti prieigą tokiems žmonėms prie literatūros, tuomet mums reikia labai paprastos sistemos, paprastai naudojamos sistemos, ir negalime jos apsunkinti, numatę pernelik sudėtingas e, kūrinių prieinamumo nuostatas. Aš suprantu, kad mes čia kalbame daugiau apie autorių teisės, bet reikėtų pažvelgti plačiau į žmogaus teisės. Yra konvencija, kurioje yra ginamos neįgaliųjų teisės. Mes esame taip pat ją pasirašę ir turėtume ją vadovautis. Iš tiesų turėtume žengti dar toliau pažangos link. Dėkui. Dėkoju. Aš manau, kad dokumentus, kuriuose ši informacija yra pateikiama, esate matę visi. Ir iš tiesų visi suprantame, kad buvo padarytas didelis žingsnis pirmin. Bet lieka dar šiokių tokių neiškumų. Tiesiog yra pageidaujama, kad sutartyje nebus leistasi pernelyg giliai į detalės, tam, kad ji jau pavirstų praktiškai neįmanoma pritaikyti. Bet dar norėčiau pridurti šitą prie to, ką sakė ponė Lichtenberger. Tas komercinis prieinamumas. Jeigu komercinio prieinamumo užtikrinimas taps pernelyg sudėtingas, tuomet gali būti, kad iškils grėsmė pačiai sutarties esmiai. Tad aš tikiuosi, kad ir komisija, ir pirmininkaujanti valstybė pasirūpins, kad tokia situacija nesusiklostytų. Ir taip pat vienas dalykas ypatingai čia iškyla aikštien. Jeigu koks nors kūrinys yra komerciškai prieinamas, tai reiškia, kad galite nusipirkti jį knyginė ar parduotuvėje. Bet o kaip jeigu tas kūrinys yra prieinamas parduotuvėse, bet jo nėra bibliotekose? Ar tai reikštų, kad, tai reikštų, kad neregiai atsidurtų nepalankesnėje padėtyje negu regintieji? O jeigu kūrinys būtų prieinamas ir parduotuvėje, ir bibliotekoje, tuomet būtų labiau pasirūpinta nereginčiais asmenimis. Aš tikiuosi, kad komisija panagrinės dar tokias galimas situacijas. Ir dar vienas dalykas yra technologinės apsaugos priemonės. Kaip komisija užtikrins, kas, kad leidėjai garantuotų prieigą E, neregiams ir regėjimo negalę turintiems asmenims, pasinaudodami technologinėmis priemonėmis, bet užtikrindami technologinės apsaugos priemonės. Nes juk visi žinome, kad yra neteisėta bandyti apeiti tokias techninės e, apsaugos nuostatas savavališkai. Leidėjai turėtų tokias priemonės įmontuoti į knygas ir taip užtikrinti autorių teisės. Tad tiesiog mano klausimas būtų, ar komisija yra pagalvojusi ir apie šį klausimą, ar kaip ketina elgtis čia. Dėkui. Господин председателю, аз разбира се подкрепям с две ръце инициативата на комисията. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš komisijos iniciatyvą visapusiškai remiu sakau, kad žmonės priklausančių šiams kategorijoms reikia remti, nes e, ir jiems reikia kur kas daugiau galimybių e, gauti viską, ko, kas jiems reikalinga, skaitant knygas. Tai yra reikalinga jų tolesniai dvasiniai, intelektiniai raidai. Kitas dalykas, čia Europos parlamente e, mes visuomet remiame mokymasi visą gyvenimą. Taigi iškyla klausimas, ar susitarimas e, suformuluotas taip, kad būtų apimamos ir faktinės mokslinės knygos, nes mano valstybėje žmonėms iškyla labai daug sunkumų siekiant gauti tokias knygas. Pirmiausia, e, vadovėlius skirtus universitetiniams studijoms. Taigi, e, aš kaip pats buvau studentas tą patyriau ir e, mačiau, kad e, tam, kad išlaikytume egzaminą, reikėjo nusipirkti kai kurias knygas. Ir jos dažniausiai nebuvo pritaikytos regėjimo negalę turintiems žmonėms. Taigi e, mokslo žinių sektorius taip pat tai yra apimamas intelektinės nusibės teisės ir žmonės e, priklausantys specialioms kategorijoms galėtų pasinaudoti tokiomis galimybėmis. Pone Lichtenberger, E, ir kiti kalbėjo, bet norėčiau šitą pasakyti jums, gerbiamas komisijos nariai. Per darybas nepamirškite, kad kalbame apie žmogaus teisės. E, kyla grėsmė žmogaus teisėms. Man į galvą ateina keletas pavyzdžių, bet turime suprasti, kad dabar krizės aplinkybėmis žmonėms yra sunkiau galvoti ir apie žmogaus teisės. Krizė apima visą eilę sričių ir daug kas yra tiesiog pamirštama. Taigi, vykdydami dėrybas, nepamirškite to. Mm, užtikrinkite, kad būtų parengtas tekstas, kuris būtų paprastas, suprantamas ir kad nebūtų um, toks sudėtingas dokumentas parašytas, kad e, e, reikėtų labai daug stengtis, kad jį suprastum. Gerbiamas komisijos narys. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kalbant apie ponios Rekner pamastymus, galėčiau sureaguoti štai kaip. Aš asmeniškai šiuo klausimu labai domiuosi. Jūs teisingai supratote, Aš plenarnėme posėdėje jums įsipareigojau šį klausimą svarsyti. Mane jau tada labai nustebino tą dieną Strasbūrė pademonstruota jūsų vienybė ir palanki dvasia. E, ir tai paskatino mane elgtis taip, kaip e, norime. Ne visuomet tokios jūsų paramos susilaukiu, bet šiuo atveju galiu pasakyti, kad aš asmeniškai labai atidžiai vertinu šį klausimą dėl asmeninių priežasčių. E, neįgaliųjų asmenų problemas man labai rūpi. Aš dirbu socialinėje organizacijoje, kuri rūpinasi vieningos rinkos e, priemonių pritaikymų, įmonių parama, e, stengiasi įtraukti žmonės su negale, ne tik regėjimo negale, bet ir klausos negale turinčių žmonių. Ir aš dar vakar pats mačiau, kaip interneto dėka kurtieji gali dirbti darbo rinkoje. Tai yra tikrai stebėtinas dalykas. Aš e, per e, kurčiųjų asociaciją tą informaciją gavau ir e, taip pat perdaviau jiems tai, ką girdėjau, su, būdamas pas jūs vasario mėnesį. Kaip jau buvo pasakyta ir kaip šiandien pasakė taryba, aš dėkoju Kiprui pirmininkančiam tarybai, taryba patvirtino svarbius dokumentus ir dabar stengiamės, kad būtų pasiektas susitarimas šiuo klausimu. Pone Regner, būtent e, tai jūs ir sakėte. Pone Lichtenberger sakė, kad gėda, kad nėra tokių dokumentų. Aš pritariu jūsų nuomoniai. Taip, e, iš tiesų, kad tiek milijonų žmonių neturi tokių galimybių, yra mūsų gėda. O dar daugiau tokių žmonių yra skurdžiausiose valstybėse, skaičius, galėjau, e, skaičius jums pateikiau. Uh, E, visi tuos pačius klausimus sprendžiam ir nors aš neturiu dar atsakymo į visas detalės, aš turiu prisipažinti, kad visko tiksliai nežinau ir dabar darybos tik vyksta. Mes tengiamės išanalizuoti visą eilę uh, techninių detalių reikalingų šioms darybams. Pone Lichtenberger kalbėjo apie daugia teritoriškumo klausimą, apie daugia teritorinio paskirstimo E, problemas. Pone Lichtenberger, labai aiškiai reikia žiūrėti, ar vienas ar kitas darbas iš tiesų yra visiems prieinamas. Ar jis gali būti prieinamas neregiams. Kaip ir jūs sakėte, reikia užtikrinti, kad ir kaina būtų prieinama. Neužtenka, kad tik būtų tos knygos parengtos, turi būti ir kaina prieinama. Jeigu taip nėra, mes turime pritaikyti e, išimties straipsnius. E, turėtų būti nu, įved, taikoma išimtis importuojant knygas. E, jeigu fiziškai vienokios ar kitokios knygos yra neprimnamos arba jeigu jos yra neįperkamos toje teritorijoje, tai reikia ieškoti išimtinių e, priemonių paremti tokiams galimybėms. Mes turėtume pragmatiškai vertinti tokias E, situacijas, kaip aš jau minėjau. Mes skatiname redaktorius, su kuriais e, palaikome dialogą ir galiu pasakyti, kad išimtis bus sukurta ir teisėtai ji bus prieinama e, valstybės prekybos sistemoje. Ponas Engstrom kalbėjo apie vieną detalę Aš galiu pasakyti, kad dėrybose mažų detalių, smulkmenų nėra. Ir labai gerai, kad e, yra bangiam, ba, bandoma išsiaiškinti absoliučiai viską, kitaip diskusijos blokuojamos. Aš palaikau ryšį su neregių organizacijomis. Ar aš noriu, kad jos labai kad jos prisidėtų prie šių problemų sprendimo savo kompetenciją ir konkrečiomis priemonėmis. Aš negaliu pono Engstrumui pateikti tikslaus atsakymo apie e, galimas technologinės apsaugos priemonės. Aš šį klausimą panagrinėsiu, jeigu rasiu atsakymą, aš jums e, atsiųsiu jį, bet mes tengiamės parengti subalansuotą tekstą, kad galėtume apeiti protekcionistinių technologinių priemonių uh, grėsmę. Aš e, taip pat galiu pasakyti, kad yra e, paprastai bibliotekose ir e, knygynuose pateikiamo, tiksliau knygynuose pateikiamos knygos, kurios ne visada būna prieinamos bibliotekose. Aš pats apie tokius atvejus konkrečius neprisimenu, apie tai man nebuvo pranešta. Kalbant apie techninį pasirengimą. Uh, stengiamės e, visuose tokiuose visame rengiamo dokumento tekste užtikrinti, kad e, redaktoriai atliktų savo darbą deramai, kad neapeitų numatomų nuostadų. Pone Engstrom ir pone Lichtenberger, galiu Jums pasakyti, kad e, nesistengime numatyti išimtinių sąlygų, kurios realiai nebūtų pritaikomos. Kiekvienu atveju stengiamės įvertinti e, e, numatomų išlygų pritaikytinumą. Ir e, manau, kad šiuo atveju tai yra itin svarbu. Ponas Stojanovas kalbėjo apie e, temą, kuri labai rūpi jūsų komitetui mokymasis visą gyvenimą, ponė Stojanovai, negali būti jokių priežasčių diskriminuoti neįgaliuosius, ypač kai reikia gauti mokslinės knygas. Aš e, galiu pasakyti, kad būtina užtikrinti, kad mokslinės sudėtingesnės knygos būtų prieinamos, e, kaip ir visos kitos knygos, visiems. Aš Jums dėkoju šį klausimą. E, pono Ekstrom, Engstrom ir Lichtenberger iškeltus klausimus mes svarstome ir jeigu aš rasiu jums tikslesnį atsakymą į pateiktus klausimus per dėrybas, tai aš jums atsiųsiu tos atsakymus. Ačiū. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai. Pone Lichtenberger, labai trumpas klausimas. Gerbiamas komisijos nariai, sakėte, kad mes užtikrinsime. Ką jūs turite galvoje, kai sakote mes? Sakėte, kad bus išimčių, užtikrinančių prieigą ir panašiai ir panašiai. Kai e, susitarimas sudaromas, ar mes galime užtikrinti, kad iš tiesų jis galės būti panaudojamas, kad bus sutar... abipusis sutarimas. To kas užtikrins, kas tie mes? Sekundat. Aš e, manau, kad mes nelauksime dėrybų pabaigos. Jau per pačias dėrybas, pačiame dėrybų procese, diskusijose mes labai tiksliai ir detaliai, kaip sakė ponas Engstrom, e, pabandysime numatyti galimus veikimo būdus. Mes norime užtikrinti, kad taisyklės būtų e, taikomos ir jeigu jos nėra taikomos, turėtų būti numatomos sankcijos. ES ir ES komisija kaip dėrybininkė su taryba E, turės dirbti. Ir kai aš sakau mes, turiu galvoje komisiją ir tarybą. Ačiū. Atsakėte ir papildomą klausimą. Tema nepaprastai svarbi. Ir ji e, mus labai sujaudino ir sudomino. Teisės tarnybos nuomonė dėl patentų galiu pasakyti, kad mus šiek tiek stebina, kad vėl tas klausimas iškeltas darbo atvarkėje, bet žalieji to prašė. Mes paprašėme teisės tarnybos nuomonės, jau praėjusiu pirmadienį jie dalyvavo mūsų posėdėje, bet niekas neturėjo jiems klausimų. Ir tada sutarėme, kad šiandien vėl ateis teisės tarnybos atstovas ir mes uh, išklausysime jų pozicijos dėl mūsų e, iškeltų klausimų. Turbūt dabar nedelsdami jiems ir suteiksime žodį ir paskui jūs galėsite e, pateikti klausimų. Kas iš teisės tarnybos norėtų kalbėti? Ja. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Galiu labai. Galiu labai trumpai pristatyti juridinį pagrindą. Sutarties 181 straipsnis ir jo laikymasis. Teisės tarnyba mano, kad kompromisinis pasiūlymas, kurį suformulavo pirmininkaujantis Kipras, akivaizdžiai e, patobulino pirminį variantą. 168, e, 138 dabar yra visiškai išbrauktas tekste. E, reglamentas su šiuo kompromisu uh, bent jau apims iš esmės e, e, esminę patentinę apsaugą. Tai yra reikalinga, jeigu mes taikysime 160 straipsnį, apie tai kalbėjome jau praėjusią vasarą. Tačiau manau, kad taip pat reikėtų pridurti, jog šis kompromisinis tekstas neišsklaidė visų e, teisinių abejonių Pirmiausia, pažvelkime į tokius atvejus, e, kada koks patentas gali būti taikomas, ar tarptautinis patentas, ar europinis patentas. Ir tada iškyla problemų. Komisijos pasiūlymas išplaukė iš trialogo. Aš e, į 638 sudėčiau viską ir reglamento tekstas viską apimtų. Manau, kad teisiškai tai būtų saugesnis sprendimas, bet aš esu pasirengęs sugrįžti šio klausimą pasakyti, jeigu tik norės. Politinda. Ja, herzlichen Dank für diese uh, Klarstellung. Ich habe ja. Labai ačiū už paaiškinimą. Praeitą kartą posėdėje man atrodo, teisės tarnyba nebuvo suteiktas žodis. Teisės tarnyba jau savo nuomonę norėjo praeitą kartą pareišti, bet nebuvo mums suteiktas žodis. Būčiau norėjęs, kad būtų kažkas pateikta raštu, taip kad galėčiau iš tikrųjų pasižiūrėti, patikrinti. Ir tada, kad turėčiau laiko pamastyti ir po to jau galima būtų dalyvauti diskusijose. Mano klausimas, kaip jūs sakėte, na vis dėlto dar yra dalykų, kurie kelia rūpešį, susirūpinimą. Jeigu aš teisingai jūs supratau, tai kad būtų sudaryta sutartis, kuri remtųsi tarptautinė teisė. Man čia, čia irgi matau problemų. kaip čia man pasakius. Tai nežinau, ar iš mūsų pusės mes galėtume kalbėti apie reikalingas pataisas. A, taip, nes suderinamumas a, galbūt ir pagerėjo, ypač palyginus su tuo, kad na, buvo visiškai kažkas išmesta, man atrodo, jeigu kažkas liekt geriau. Na, bet vis dėlto dar kyla problema ir todėl aš sakau, kad mums kelia susirūpinimą, kad nepajėgime susitvarkyti su visomis problemomis iškilusiamis. Antra, matome problemą taip pat ir teismo sprendimuose. Mhm. O čia galbūt galėtumėte apie tai išsakyti. Na, naujasis patentų teismas. Na, dėl, kada kalbame apie eilinį teismą, pavyzdžiui, teisingumo teismą, ar gali kokį nors turėti, pavyzdžiui, na, kaip reaguoti į teisingumo teismo sprendimus. Ar gali teisės tarnybą, ką nors pasakyti apie teisingumo teismą, jo sprendimus trumpai. Taip, kiek tai susijęs su pirmoju klausimu. Taip, a, tai kas turėtų būti, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant apie patentų teismą. Na, pirmiausia, žinoma, reikia atkreipti dėmesį į bendrijų teisę ir pateikti tai teisingumo teismui. O tada, kiek teisingumo teismas atsakingas už šitas, pavyzdžiui, patentų na, visas ir kokį sprendimą galėtų priimti. Tai vis dar klausimas, kurį reikėtų tiksliau apibriežti. Teisingumo teismas gali pasakyti, kad jis gali tik tai interpretuoti traktuoti bendrijos teisę, o ne patį reglamentą. Bet žinoma, galima įsivaizduoti taip pat, kad teismas tada gali manyti, kad kada reikia, e, pavyzdžiui, daryti sprendimą, ar e, šis reglamentas atitinka e, bendrėje teisę. Patentų žodžio teisė turėtų būti vėl suderinti su bendravę e, teise, bendrijos teise, ponė Lichtenberger. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu kada kalbame apie patentus, tai kas galiausiai reaguoja į ką? kuris teisėjas galų gale gali priimti sprendimą. Kaip ne teisės specialistas, aš nežinau, kuris galų galę teismas pagrindinį sprendimą pateiks. Pirmiausia, kokį vaidmenį čia vaidina Europos teisė na, ypač kada kalbama apie patentų registravimą, apie tai, kada patentai registruojami. Bejo, patentai pavyzdžiui. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, yra daromi kažkokie pažeidimai, bet jeigu nepažeidžia nieko, tai tada aš nežinau, ar galėtų būti kažkokia byla svarstoma. Aš nežinau, ar teisės tarnyba gali pasakyti, ką nors, jeigu tai liečia ne Europos teisę. Na, pavyzdžiui, jeigu tai Europos teisė, galima kreiptis į teisingumo teismą, jei ne, ne. Galbūt koordinatorių posėdėje giliau padiskutuosime, tai tiesiog norėčiau padėkoti teisės tarnybai už bandymą atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti praeitą savaitę nežinoma, lengva, ne tiesiog pertisai tai reaguoti, tai kompromisas. Taip, e, kukliai kalbant, e, mes tiesiog galbūt nesame pernelyg ambicingi šiuo klausimu. Nežinau, kaip jūs, panas Baldis, apie tai galvos, galvojate, bet galbūt vėliau dar pakalbėsime šiuo klausimu. Kad Na, mes kalbėjome, kad mes e, dabar turėtume padiskutuoti dėl to, ką pateikė ponė Taila. Toliau e, komisijos ekspertą e, mane per klausimus Europort. Ačiū, pirmininkė. Ir ačiū už tai, kad leidate man trumpai pristatyti mano nuomonę dėl esamį finansavimo. Tai yra komisijos e, veiksmų planas dėl MVI galimybių gauti finansavimą ir dėl jo pagerinimo. Na, man atrodo, kad a, tai turėjo labai didelį poveikį a, MVI. A, na ir daug yra tokių priemonių, kurios iš tikrųjų sveikintinos. Na, aš patikiau keletą dalykų, kurie, mano nuomonė, turėtų į juos reikėtų atkreipti dėmesį, bet į ko komitetą. Na, pirmiausia, teisai, nei tokie dalykai a, liečiantis, pavyzdžiui, MVI galimybę gauti finansavimą a, toje šalyje, kurioje jie yra įsikūrę. Po to, kokį poveikį gali daryti Europos a, teisė, ir galų gale problemos, kaip galima gauti nedidelės paskolas, kad, nu, žodžiu, mažiems verslams paprastai reikia nedidelių paskolų. Ir tokie dalykai kaip na, diskriminacija gaunant finansavimą. Na, tie klausimai labai įvairialypiai. Ir man mm, atrodo, kad ypač, kada kalbame apie įvairius teisės tokius dalykus. Na, komisija yra daug duota visokių e, pasiūlymų. Na, reikėtų laikytis galbūt principo mažieji pirmiausia. Na, e, buvo atkreipdamasis į rizikos kapitalą, bet tai a, e, paprastai a, tokia priemonė, kuri paprastai neprieinama mažiems verslams, mažoms įmonėms. Komisija detaliai nekalba apie tai, bet man atrodo, tai labai svarbu mažom ir vidutiniam įmonėm, ypač kad kalbama apie tarptautinį e, verslą. Paprastai e, tiesiog trūksta arba pačių teisės aktų, arba jie nepakankamai yra suprantami. Daugelis mažų ir vidutinių įmonių paprastai nežino, kur kreiptis, norint gauti patarimą kada norima gauti, pavyzdžiui, ES arba nacionalinį finansavimą. Uh, daugelis valstybių narių, įvairius organizacijos turėtų tiesiog labiau remti mažas ir vidutinės įmonės. Labai ačiū. Dėkoju. Ar būtų norinčių pasisakyti? Ne. Tuomet kągi labai ačiū už tokį pristatymą. Rytoj balsuosime. Dabar keturios valandos po pietų. Ką daryti? Ar pradėti tolesnės diskusijas? Gerai, pradėkime. Ketvirtasis punktas. Šiaip ar taip tai yra viešasis klausimas. Europos fondo statutas. Ja, ist ja kein Problem. Also einer fehlt nach wie vor, nämlich der Eröffnung. Komisijos ekspertai dar neatėjo, tad galbūt reikėtų perkelti, sukeisti svarstytinus klausimus vietomis. Tas, kuris dabar yra nurodytas pirmasis, turėtų būti paskutinis. Taigi, sveikinuosi su ponė, e, su Dafnės vadovė. Taip pat ponu Džonu Richardsu, profesoriumi Kahi Zaifert iš Vienos universiteto. Ir taip pat Madrido universiteto atstovais. Ponas Folenas, kuris domisi valdysenos klausimais, jis yra iš komisijos, iš vidaus rinkos generalinio direktorato. Taigi sveikinuosi su visais ir kreipiuosi į pranešėją, ar norėtumėte ką nors pasakyti, tai dabar Roza Gojego. Žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamento teisės reikalų komitetui už tai, kad pakvietė DAFNE donorų ir fondų tinklų organizaciją dalyvauti šiame viešajame klausime. Dafne tinklas, kuriam aš atstovauju, turi 6000 fondų, kaip tiek yra mūsų narių, jie yra iš 22 Europos šalių. Dafne yra labai stiprus Europos fondo statuto rėmėjas. Per tuos keletą momentų, kuriuos turiu, ir galiu kalbėti, noriu pasakyti, kodėlgi mūsų tinklas mano, kad Europos fondo reikia jau dabar. Manau, kad svarbu įvardyti, kodėl finansinis sektorius yra svarbus ES ir jos piliečiams. Fondų sektorius atlieka labai svarbu vaidmenį remiant bendro intereso veiklą Šis sektorius yra svarbus todėl, kad jam priklauso kelios labai svarbios organizacijos. Jos rūpinasi socialiniais poreikiais, e, nuo žmogaus teisų iki mokslinių tyrimų, iki kultūros klausimų, iki aplinkosaugos klausimų. Taip pat jie padeda e, kurti darbo vietas, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai tą daro. Fondų sektorius atlieka svarbu ekonominį vaidmenį. Jis sukuria daugiau negu 150 milijardų eurų naudos per metus. Ir taip pat vienas milijonas piliečių ES dirba šiame sektorije. Šis sektorius nuolatos plėtėsi per paskutinius 20 metų, netgi kai mus ištiko ekonominė ir finansų krizė. Norėčiau pateikti labai gerą pavyzdį iš Ispanijos. Ten nacionalinis nedarbo lygis pakilo nuo 11,3 procentų 2008 metais iki 25,8 procentų 2012 metų rugsėjo mėnesį. Ir per šį laikotarpį finans, e, fondų sektorius sukūrė mm, labai daug darbo vietų. Taip pat be ne 7 milijonai eurų per 2011 metus buvo paskirstyti per tokius fondus. Ir remdamas šio sektoriaus dydžių, norėčiau atsakyti į keletą klausimų, kuriuos mums uždavė įvairūs dabartinėme procese dalyvaujantys veikėjai. Tai yra, jeigu iki šiol sugebėjome veikti be statuto, tai kam jo reikia dabar? Ir turiu atsakymą iš dviejų dalių iš tą klausimą. Noriu pasakyti, kad statutas padėtų skatinti Europos piliečių iniciatyvas. Labai svarbu suprasti, kad fondo viešo intereso dalis yra galimybė veikti už valstybių narių nacionalinių ribų, tam, kad galėtume tinkamai atsakyti ir reaguoti į tarptautinius klausimus apimančius migraciją, socialinius, ekonominius klausimus, tokią plėtrą, taip pat mokslinius tyrimus, žmogaus teisės, aplinkosaugos klausimus ir panašiai. Ir tam reikia veikti tarptautiniu mastu. Taip pat statutas sumažintų administracinius apribojimus, su kuriais susiduria fondai ir finansuotojai šiandieną, dėl kurių vėluoja tam tikrų iniciatyvų uh, įgyvendinimas arba jos apskritai nėra įgyvendinamos. Fondai susiduria su labai daug sunkumų veikdami tarptautiniu mastu. Visų pirma, taip yra dėl to, kad nacionalinėje teisėje yra numatomos skirtingos taisyklės. Ir dėl to yra prarandama maždaug 100 milijonų eurų kiekvienais metais, kurie yra išvaistomi įvairioms konsultacijoms ir administraciniams kaštams padengti, o galėtų būti panaudoti viešo intereso projektams įgyvendinti. Iš tiesų yra labai daug pavyzdžių, kaip statuto nebuvimas pakišo koją Europos iniciatyvoms ir jos nebuvo įgyvendintos. Tokios kliūtis iš tiesų didina tokių iniciatyvų įgyvendinimo kaštus. Aš norėčiau pateikti keletą pavyzdžių, kaip tokia sudėtinga administracija, kodėl ji yra nenaudinga. Atsiranda kaštai, kai valstybės narės reikalauja skirtingų nuostatų laikymosi. Be to mažėja teisinis užtikrintumas fondams vykdant veiklą kitoje valstybėje narėje taip pat, kai fondas e, perkelia savo būstinę į kitą valstybę narę, taip pat atsiranda papildomų kaštų. Taip pat ir donorams yra svarbu tai, kad ir jiems auga našta, kai tenka mokėti skirtingus mokesčius skirtingose valstybėse narėse ir be abejo dėl to mažėja dotacijų sumos. Todėl Trumpai tariant, statutas būtų puikus sprendimas visiems mano išvardiems klausimams. Ypatingai tai būtų naudinga dabar, kai ekonominė ir socialinė situacija yra be ne nenuspėjama. Ir visi fondai turėtų turėti prieinamus labai aiškius instrumentus, kurie padėtų padidinti jiems savo gerą poveikį. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad DAFNE, didžiausia fondų organizacija, turinti daugiausia fondų narių, pritarė tarybos pasiūlymui ir mes manome, kad fondams atėjo laikas suteikti pagrindinį instrumentą, kurių jiems reikia, kad galėtų sėkmingai veikti kaip ES veikėjai. Dėkui. Herzlichen Dank auch für die. Ačiū ir už glaustumą taip pat. Ir už labai detalų ir išsamų pristatymą. Europos komisijos atstovas ponas Fraun ką tik atėjo ir aš norėčiau jį pasveikinti. Žinome, kas vyksta už salės durų ir žinome, kaip sunku dabar yra patekti į parlamentą. Nepaisant to, aš sveikinu čia atėjus. Turbūt žinote, kad e, nebesilaikome mes pirminio tvarkarašio. Greičiau dabar paprašysime, kad Europos komisija savo santrauką pateiktų pabaigoje. O kol kas ponas Šarun pristatys e, savo turimą tekstą. Ačiū, poniai parlamentarai ir ponios parlamentarės, dėkuoju už tai, kad mane pakvietėte. Aš kaip Europos e, fondų centro pirmininkas. Mes dirbame jau daugiau negu 20 metų su šiuo statutu ir svarstome Europos fondų juridinį e, statusą. Galiu pasakyti, kad dėkoju, esame dėkingi Jums už paramą, kurią esate pademonstravę mums, e, rengiant Europos komisijos e, dokumentus dėl Europos fondų statuto. Manoma, kad tas pasiūlymas yra geras, paprastas ir aiškus ir mes remiame Europos komisijos pasirinktą požiūrį. Taip, e, pasinaudoti statutu tampa lengviau ir padidėja e, skaidrumas ir patikimumas ES fondų nuo šiol. Mes taip pat manome, kad tai yra naudinga papildoma priemonė. Ji leis piliečiams e, geriau išvelgti Europą savo kasdienėme gyvenime. Aš galiu pasakyti, kad uh, Mū, šiame pasiūlyme e, mūsų nuomonė yra kai kurių elementų, kurie e, sektoriui yra itin svarbus ir tikimės, kad jie bus iki galo sutvarkyti. Aš norėčiau paminėti šiuos elementus. Pirmiausia, e, pasiūlymo laisvanoriškumas. Statutas bus neprivaloma priemonė, kuri užbaigs daugybę turimų teisės aktų, ta, kurie dabar yra taikomi vietos lygų, bet jų ne, nenuliuos E, šiame dokumente bus galima užtikrinti, e, kad žmonėms nereiks per daug naudotis nacionaliniais teisės aktais. Naudojant šiuo teisės aktu bus galima užtikrinti nuoseklesnį vienodo teisės akto laikymasi visoje Europos Sąjungoje. Visuomenės interesų gynimo tikslas yra išskirtas, tai būtų naudinga ES piliečiam ir jis yra labai aiškiai dokumente įtvirtintas. Toliau, ES fondų veikla yra ir jos finansavimas yra labai aiškiai numatytas ir sakoma, kad fiksuota suma turi būti išlaikyta visą laiką. Penktas dalykas, mes matome, kad pasiūlyme yra sakoma, kad fondais e, galima bus naudotis, fond, fondai galės naudotis naujuoju statutu e, pakeisdami dabar turinčius dokumentus arba jeigu pakeis savo veiklą taip pat. Ir ši Europos fondų juridinė padėtis leis geriau tvarkyti jų ekonominę pusę. Mes suprantame, kad Europos fondų ir vietos ir nacionalinių interesų fondų saveikumas bus geriau e, sutvarkytas ir yra pakeista Europos fondų stebėsenos sistema. Šis pasiūlymas, mūsų nuomonė, turėtų be kita ko aiškiau apibriežti viešosios ir neviešosios įstaigos e, e, apibrėžimą. Taip pat turėtų būti įvardinti kai kurie praktiniai reikalavimai, kurie e, įvardintų, e, turi, kokie, kiek turi kainuoti fondo veikla ir koks turi būti jo efektyvumas jeigu reiks, mes galime jūsų komitetui pateikti reikalingų duomenų. Aš noriu pasakyti, kad e, kasdienėme darbe fondas, kuriam aš vadovauju, Prancūzijos fondas, susiduria su tarptautinio masto problemomis. Aš galiu pasakyti, kad vadovavomės jau šiuos statutus, spręsdami šias problemas ir tai, jas išspręsti buvo žymiai lengviau. Taip pat e, Europos e, fondų e, centro realybė yra tokia, kad mes nuolat susidurėme su asmenimis bei organizacijomis, kurios reiškia savo pageidavimus Europos fondo statutui. Aš labai norėčiau, kad būtų laikomasi nusimatyto tvarkaraščio ir kreipsiuosi Europos parlamento narius, kad paremtų mūsų sektoriaus poziciją kad Europos e, fondų statutas būtų priimtas dar šiais metais. Taip mes išvaistytume nereikalingų, nešvaistytume bereikalo energijos ir fondų, kas vyksta. Dabar mes norime, kad kuo greičiau šis statutas būtų priimtas, jis būtų naudingas visiems piliečiams ir visai Europai. Ačiū. Dankeschön. Äh, das Wort hat nun Herr Richard. Labai ačiū. Ponas Ričiais. Ähm, ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau paaiškinti, kad šiandien pristatysiu praktiko perspektyvą. Mano atstovavimo organizacija yra daugia disciplinė, mes dirbame per sienas ne tik Europoje, bet ir už ES ribų. Ir mūsų darbo e, pradinis taškas yra tas, kad mes fondo koncepciją savaime turime remti. Tai būtų labai naudinga priemonė e, darbui bendrijos viduje per sienas Todėl aš norėčiau pasakyti bendro pobūdžio komentarą. Mano pastabos yra. Uh, mano pastabomis yra siekiama iliustruoti mūsų praktinę darbą ir pragmatiškai iškinančias problemas. Ir aš galėčiau pasakyti, kaip įsigalioja statutas galėtų veikti praktiškai. Išskirsiu keturias rytis. Pirmiausia, viešosios, viešai naudingo tikslo apibrėžimas. Toliau kalbėsiu apie veiklą per sienas, taip pat kalbėsiu apie e, paprotinės teisės e, trestus ir galiausiai kalbėsiu apie mokesčius. Jau yra pasakyta, kad statutas ir fondo naudojimusi dokumentai būtų neprivalomo pobūdžio jais nėra siekiama pakeisti vietos nacionalinių taisyklių skirtingose valstybėse narėse susijusių su viešaja nauda. E, tai e, gali sukelti tam tikrų sunkumų, nes kai kuriomis aplinkybėmis e, viešosios naudos apibrėžimas Europos lygių ir nacionalinių lygių gali skirtis. Ir gali būti, kad atsiras valstybėse tokių organizacijų, kurios veiks pagal Europos sistemą, bet jos neįtenkins nacionalinės sistemos. Pažvelkime į mano regioną, Velsą ir Angliją. Pas mus ES taisyklės nėra traktuojamos kaip vietos taisyklės e, naudingos visuomenė. Jeigu mes sukursime fondą, kuris bus pripažintas kaip turintis tokį tikslą ir veiks paraleliai mūsų nacionaliniai sistemai, ir jeigu jis nebus e, E, vietos labdarų e, reglamentuotojo stebimas. Tai bus labai sudėtinga. Taigi, ką aš noriu pasakyti? Norime sukurti visą apimančią pan-europinę apibrėžtį. E, mes turime įvertinti, kad bus tokių aplinkybių, kai vietos teisės aktai ir Europos teisės aktai netitiks, dėl to susidarys labai komplikuotų atvejų. Ir šiuo atveju aš norėčiau panaudo, pa, aptarti konkrečią uh, konkretų atvejį, mokesčių e, nuolaidų atvejį. Kitas dalykas susijęs su veikla per sienas yra e, prielaida, būtina prielaida fondui veikti. Deja, ji nėra formaliai apibriešta. Buvo iškeltas klausimas, kokiu tikslu, kiek vienas ar kitas fondas renkantis e, lėšas daugiau negu vienoje ES jurisdikcijoje E, bus traktuojamas kaip fondas pagal ES apibriežtį. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų išsiaiškinti. O dabar aš norėčiau e, šiek tiek nukrypti ir pereiti prie paprotinės teisės, prie trestų. Ir apie tai mes pirmiausia kalbame Junktinėje karalystėje ir Airijos Respublikoje. Bendrinės teisės uh, patikėtinės organizacijos, trestai e, gali būti labdaros organizacijos, tai yra juridiniai e, subjektai. Ir e, jeigu jie norės vykdyti veiklą per sienas, jiems reikės būti transformuotiems į fondą, nes kitaip jiems neužteks juridinio pagrindo dirbti. Mes suprantame, kad labdaringas, laisvanoriškas sektorius pagal dvi skirtingas jurisdikcijas susidurtų su daug sunkumų ir greičiausiai europinių fondų sistema jiems būtų patrauklesnė. Todėl galbūt reikėtų pagalvoti, kad e, tokios labdaros e, organizacijos turėtų būti pripažinstamos kaip fondai, kad galėtų lengviau dalyvauti atitinkamoje veikloje, nes ta veikla yra naudinga visuomenė. Tai yra labai techninė detalė, bet manau, kad ją reikėjo išskirti. Taip pat savo dokumente raštu aš kalbu apie interesų konfliktą statuto 32 straipsnė apie tai kalbama. Manau, kad tai iliustruoja tą faktą, kad skirtingos valstybės narės laikosi skirtingos e, praktikos. Fondai e, valdomi yra pagal skirtingus papročius. Junktinėje karalystėje gana dažnai atsitinka, e, kad fondo valdyboje įeina ištiso šeimos. Ir rengiant statutą apie tai reikėtų pagalvoti. Ir galiausiai aš norėčiau paminėti mokesčius. Norėčiau pasakyti, kad šis klausimas yra gyvybiškai svarbus statuto veiksmingumą užtikrinant. Savo dokumente raštu aš paminiu iš esmės, kad e, tam tikros valdybos nariai, jeigu jie yra ši, tos pačios šeimos nariai, jie, jiems rūpi, kad uh, atitinkamo fondo lėšos būtų paveldimos. Ir kartais atsiranda tam tikrų netitikimų e, pagal skirtingas jurisdikcijas, jurisdikcijas visuomeninė nauda yra vertinama kitaip. Europos e, fonduose numatant abipusiškumo principą e, palengvintume gerokai tokių organizacijų veiklą. Man labiausiai rūpi klausimas, apie kurį aš kalbėjau pačioje pradžioje kas yra e, visuomenės nauda. Mums rūpi, kad tam tikromis aplinkybėmis, e, kai bus pasirenkamas tas neprivalomas Europos fondo modelis, vadovaujantis žemiausių įmanomų koficijantų, e, gali nebepasiteisinti ekvivalentiškumo principas. Toks fondas gali būti nepripažįstamas vietos lygmenių, nes jo statutas neįeis į vietos sistemos mokestinę, į vies, nacionalinės sistemos mokesčių struktūrą. Taigi, kalbant apie mokesčius, mes pirmiausia turėtume e, turbūt nieko nekalbėti apie mokesčių neutralumą. Kol kas tokia nuostata neegzistuoja. Galbūt reikėtų greičiau kalbėti apie precedentų teisę, ypač prisimenant Štaufer ir Hein Peršė atvejus. Tai leistų e, E, fondams kuo efektyviau dirbti per sienas. Pirmininkė, tiek aš norėjau pasakyti. Ačiū. Dankeschön, Herr Ritchis. Ich möchte gleich das Wort an Ihren Nachbarn, äh, an Herrn. Labai ačiū, panas Ritchie. Kaimynui duodė dabar žodį. Ma, ponė pirmininkė, labai ačiū už pakvietimą, ponios ir ponai. Šiuo klausimo metu norėčiau vieną dalyką iki galo išsiaiškinti, o ne diskutuoti apie patį Europos fondo statutą. Taigi, dalyvavimas tokiame fonde, man atrodo, tai dalykas, su kuriuo jis labai gerai susipažinę visose komisijos pasiūlymas 38-39 straipsnėje pateikia tam tikrą reglamentą, kuriame tiesiog kalbam apie tai, kad reikia tarti su darbuotojais, su darbuotojų atstovais. O čia tai būtų ex officio dalyvavimas tačiau nesakoma, kas vyktų pačių darbuotojų e, struktūrose. Norėčiau porą komentarų pateikti konkrečių siūlymų, kurie kalba apie pagrindinės taisyklės taisyklės, būtent kurie liečia 38-39 e, straipsnius. Taigi 38-39 straipsniai, e, na, jie atitinka tarybos E, direktyvą, ypač kada kalbama apie darbuotojų ir jų atstovų teises, konsultacijų teises, ypač svarbiais, sakysime, socialiniais klausimais, tokiais, kurie turi daug įtakos jų užimtumui. Jeigu pasižiūrėsime 38 straipsnį, pamatysime, kad taikymos rytis susijusi su dviem tokiais neslenčiais 50 E, pirmas pensinis skaičius, o po to kalbama apie valstybės narės su dešimčia darbuotojų kiekvienu iš jų. Tai galima e, arba reikėtų palyginti arba tiesiog suderintas su Europos įmonių statutais. Čia kai kuriuose nėra tiesiog jokių tokių slengščių. Na, turėtų būti viskas suvienodinta. Čia nekalbame tik apie komercinę naudą na, pavyzdžiui, nedidelės įmonės, mažos įmonės neturėtų o, iš jų būti atimta konsultacijų teisė. O, tačiau o, turėtų būti suderinta su 2002 metų direktyva, kurioje kalbame yra apie teisę, konsultacijų teisę. Na, kada kalbam apie informaciją ir konsultacijas, tiesiog reikia turėti galvoje, kaip šitą informaciją ir konsultacijų, na, sakysime, darbų taryba, kaip turėtų būti įkurta. Manau, kad komisija, na, gana plačiai apie tai kalba. Atrodo, kad reikėtų padaryti nuorodą 2009 metų, 2009 metų uh, darbų tarybos konsoliduotą direktyvą. Manau, kad šitas statutas turėtų tiesiog aiškiau nušviesti visas taisyklės, kurios apima šitą konsultacijų informacijų sritį. 38 straipsnio antrame punkte labai yra aiškus pasiūlymas, kaip e, tai galėtų būti daroma. Bet ko aš nematau, tai yra pavyzdžiui baudos, kurios turėtų būti arba neturėtų būti taikomas, taikomas yra netaikomas buvo arba taikomas ne taip, kaip turėtų būti. Čia reikėtų prisiminti Europos. Tie įmonių e, statutai, <laughs> įmonių įstatus, e, kuriuose kalbama apie tai, kad įmonės statuto registravimas gali būti atliktas tik tai tada, jeigu Europos darbų taryba arba at, buvo laikomasi tam tikros numatytos procedūros. Ir manau, kad šitame e, statute tiesiog šitas taisyklės nebelieka. 23 komisijos pasiūlymas straipsnis, mano nuomonė, turėtų būti praplėstas šitą kryptimį. Turėtų būti aiškiai numatytos baudos už vairius pažeidimus. Reikėtų tiesiog aiškiau, žodžiu, kokios įmonės ir kokie subjektai turėtų privalomų būdų gauti konsultacijas arba informaciją. Dar svarbiau, tai man antrasis klausimas, kurį norėčiau pabrėžti, kad darbuotojai turėtų dalyvauti fondo įvairių komitetų ir įvairių institucijų e, struktūrose. Jeigu pasižiūrėsite į vidinę dalį, ypač paaiškinamąją dalį, pamatysite, kad komisija nematė reikalo kažką reglamentuoti, nes pagal Europos teisę, galbūt priešingai nacionaliniai teisiai. Visa tai, visi veiksmai, veis, veiksmai kur, kurių bus imamasi, bus tiesiog atliekami laikantis Europos sąjungos teisės. Na, pamatysite taip pat didelę įvairovę Jeigu palyginsite vokiečių, prancūzų, Luksemburgo teisę ar Vandės teisę, man atrodo, kad visur matome, žodžiu, skirtingai taikymą Europos direktyvą. Jeigu pasižiūrėsite į 001 įstatymą, Austrijos įstatymą, kuriame kalbama apie darbuotojų teisės. Čia kalbama apie bendrą sprendimų prieimimą, bet ne, ne taip pat, kaip pavyzdžiui, Suomijoje ar kitose valstybėse narėse. Darbuotojai traukiami ne vienodų, e, kai kur daugiau, kai kur mažiau. Manau, kad netgi prabėgomis pasižiūrėjus į, e, sakysime, įvairius teisės aktus, kuriuose kalbama apie darb, užtikrinimą, kad darbuotojai dalyvautų priimant tam tikrus sprendimus, mes matome, kad nėra nusektumo ir kad nėra tokio bendrumo. Ir e, kad, e, kalbant apie Europos šitą fondą, reikėtų, kad, įvairius, kad valstybės narės suvienodintų tai, kad būtų kažkoks bendras vardiklis. Todėl reikėtų dar padabėti ties tuo darbuotojų traukimo klausimu. Na, komisijos pasiūlymas remiasi egzistuojančiamis taisyklėmis. Manau, kad tai būtų iš tikrųjų gera proga siekti kažkokio vienodumo, entisumo. Reikėtų pagalvoti apie tai, kiek darbuotojai turėtų būti įtraukti, kokias galimybės jie turėtų e, dalyvauti dėrybose ar e, priežiūros institucijose. E, taigi, kokias darbuotojų dalyvavimo teisės reikėtų užtikrinti. Apibendrindant, norėčiau pasakyti, kad pasiūlymas dėl informacijos ir konsultacijų yra, na, turbūt protingas, tačiau, kaip sakiau, reikėtų įjungti 12 straipsnio antrą punktą. Iš, man atrodo, kad apskritai šitas bandymas, šitas darbas iš tikrųjų sėkmingas. Ponas Fernando Marino suteikimas žodis. Labai ačiū pirmininkė, už e, tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šią diskusiją. Na, pra, nuo, e, na, tiesiog parengiamojo darbo e, mūsų Ispanijos. Ispanijoje mes tiesiog dirbti be jokių, galbūt finansinių pribūdimų. Manome, kad Europos fondų statutas tiesiog padarys visą tai prieigą prie rinkos lengvesnė. Ir man atrodo, kad padės, bet tiesiog priartins mūsų visuomenę prie pasimnės rinkos. Ir žinoma, tikimės praktinės naudos. Dabar norėčiau keletą rekomendacijų pateikti. Uh, Na ir mūsų organizacijos ir e, mano kaip konsultanto asmeninius pasiūlymus. Na, tai praktinio pobūdžio rekomendacijos, kurios galėtų būti naudingos, o, na, šitą reglamentą. Na, pirmiausia, dėl skaidrumo. E, na, kada kalbame apie nacionalinius registrus, man atrodo, Europos komisijai būtų visiškai a, e, tinkama turėti na, visą sąrašą šito Europos a, fondų. A, būtų galima tiesiog turėti tai kaip nuorodą. Ir visi tie, ką šitas klausimas domina, galėtų rasti reikalingą informaciją apie fondus. Galbūt galėtų būti tiesiog aiškiau pateikta na, ypač kada kalbama apie atlyginimą tam tikrų išlaidų, e, na, valdybos nariai galbūt neturėtų gauti jokio atlyginimo už savo atliktą darbą. Tai tiesiog uždraustų e, bet kokį, e, bet kokį platinimą galimo na, pelno man atrodo, kad visa tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kada mes kalbame apie Europos fondą, kad tas fondas turėtų būti aišku, nepelno siekinti organizacija. Jau yra sakoma, kad turi būti priežiūros institucija kiekvienoje valstybėje narėje, Ispanijoje kaip ir kiekvienoje valstybėje narėje. Žinoma, yra registrai, besirimentės teisė, nacionalinė teisė. teisė Ir tai turėtų būti, e, na, taisyklėse tiesiog labai aiškiai nustatyta, ar turi būti viena kažkokia tai uh, priežiūros institucija ir kaip jos turėtų būti, kuria 32 stra, e, reglamento straipsnis uh, kalbama, kad uh, kad, žodžiu, turėtų gauti prieigą prie visos informacijos, pavyzdžiui, įmonės ir valdančių įmonės šeimos nariai E, na, pavyzdžiui, netgi ten yra kalbama apie žmonės, e, kurie serga kažkokią retą e, lygą. Ir, pavyzdžiui, kad šeimos nariai irgi galėtų gauti tam tikrą paramą iš šito fondo. Taip pat, pavyzdžiui, 32 straipsnė galėtų būti sakoma, kad žmonės, kurie minimi trečiajame skirsnėje, tiesiog galėtų gauti žodžiu, kad negiltų joks uh, interesų konfliktas, tai tiesiog visą tai turėtų būti atliekama uh, e, raštų laikantis visų taisyklių, kad net nebūtų tiesiog jokių verslo santykių. Kitas klausimas susijęs su uh, savanorišku darbu. Ispanijoje nėra jokių uh, teisinių nuostatų šituo klausimu. Uh, Taigi, jeigu, pavyzdžiui, informacija teikiama e, savanoriškai, bet jie neturi tokių pat, pavyzdžiui, e, teisių kaip darbuotojai, bent jau Ispanijoje tokia situacija, nežinau, kaip visose valstybėse narėse. Taigi galbūt reikėtų šitokius punktus iš viso išmesti ir vietoj to tiesiog galbūt reikėtų na, pasakyti, kad darbuotojai turėtų, kad būt, turėtų būti susitarta, kaip, pavyzdžiui, darb, savanoriškai dirbantieji turėtų dirbti kokie turėtų būti santykiai. po to, kai kreditoriumi užmokėta, man atrodo, kad visas, e, visas likęs tas turtas turėtų būti, pavyzdžiui, nukreiptas į panašias organizacijas, siekiančias tokių pat tikslų man atrodo, reglamente turėtų būti tai, kad a, gavėjai a, turėtų, pavyzdžiui, turėti a, e, įmonę, kuri būtų registruota, pavyzdžiui, būtent a, toje šalyje, kurioje ir fondas yra registruotas. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir. Dėkoju. Pabaigai, panas Martinas Froinis. iš generalinio direktorato skyriaus, jis yra vadovas. Dėkoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paaiškinti, kodėl vėlavau. Aš tiesiog neapskaičiavau, kiek tie traktoriai sukliudys man atvykti pas jūs. Todėl ir vėlavau ir dėkoju už tai, kad pakeitėte šiek tiek klausimo tvarką. Man tai labai naudinga, nes jūs girdėjote dabar pasisakymus iš nepriklausomų šaltinių kaip jie vertina mūsų pasiūlymą ir tikrai retai tai būna, kad komisija sulaukia tiek daug pagirų iš susijusių pusių. Tad aš iš tiesų labai to džiaugiuosi, kad mūsų pasiūlymų yra pritariama, bent jau iš esmės. Taip pat labai džiaugiuosi girdėdamas, kad jūs uh, ir taip pat ponas, e, ponia Galego paaiškino labai gerai, kodėl toks pasiūlymas yra labai svarbus. Ir savo diskusijose su valstybėmis narėmis kartais iškildavo klausimų, ar tikrai reikia tokio naujo pasiūlymo krizės kontekste. Bet jūs kaip ir atsakėte iš tą klausimą, kodėl to reikėtų. Ir iš tiesų labai norėtųsi aptarti visus punktus, kurie e, kėlė įvairiausių diskusijų, bet to nedarysiu, nes užtruktume tiesiog labai ilgai. Bet aš pabandysiu trumpai perbėgti pasiūlymą, o jeigu dar liks laiko, tai galėsime grįžti prie tų klausimų, kuriuos paminėjo kolegos. Kalbėsiu trumpai, aš žinau, kiek dabar yra laiko ir paaiškinsiu trumpai, kas įeina į šį pasiūlymą ir taip pat pristatysiu, kokiuose, e, kokia yra dėrybų padėtis ir pasistengsiu visą informaciją pateikti, kiek galėdamas greičiau. Šitą informaciją, manau, jau esate girdėję, tai yra mūsų atlikta analizė, kuri be abejo sutampa ir su sektoriaus analizė kad čia ant kortos pastatyta nemažai pinigų ir taip pat šiame sektoriuje yra labai daug darbo neturinčių asmenų ir tai be abejo veikia bendrą gerbuvį ir mes manom, kad toks pasiūlymas padėtų įvairiems fondams atlikti savo vaidmenį Europos Sąjungoje. Mes kiek galėdami išsamiau stengiamės įvertinti esamą padėtį, buvo atlikta kelios galimybių studijos, Vokietijos universitetai prie to prisidėjo, taip pat mes konsultavomės su atitinkamomis institucijomis dėl galimybės sukurti Europos fondo statutą ir taip pat e, išanalizavome, kiek šis pasiūlymas dėrėtų su bendrosios rinkos pirmojų aktu ir antrojų aktu. Taigi šitas pasiūlymas patenka į pirmojo bendrosios rinkos akto e, taikymo sritį ir dėl to komisija mano, kad toks pasiūlymas yra labai svarbus. Ir mes be abejo nuolatos palaikome ryšį su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir su Europos fondais. Manau, kad pakankamai gerai jau buvo paaiškinta ir ponia Galeko įvardijo, su kokiamis problemomis susiduria fondai, norėdami atlikti savo veiklą vien, daugiau negu vienoje valstybėje narėje. Ir čia noriu tiesiog tokį pastebėjimą pasakyti dėl to, kas yra veikla. Mes manom, kad veiklą reikėtų apibriežti kaip galima plačiau, tam, kad ji reikštų ir lėšų rinkimą įvairiose valstybėse narėse taip mes suprastume tarptautinę veiklą pagal statuto apibrieštis. Taip pat kaštai buvo paminėti ir pastangos, kurias fondai turi įdėti vykdydami savo veiklą. Tikrai sunku būna labai konkrečiai įvardinti ir apskaičiuoti, bet man atrodo, kad čia milijonai eurų sukasi ir taip pat milijonai eurų yra išvaistoma stengiantis priderinti fondo veiklos modelius skirtingose valstybėse narėse. Ir taip pat, jeigu yra keli donorai skirtingose valstybėse narėse, tai tada susidurima su skirtingų mokestinių reikalavimų problema. Taigi, kas sudaro šį pasiūlymą? Jis turi keletą išskirtinių bruožų, kurie mūsų galva yra svarbiausi. Ir dabar man atrodo, kad niekas neprieštarautų tiems pagrindiniams bruožams. Visų pirma, tai reikštų, kad tai yra bendros, be, visai ES bendra teisinė forma, kuri būtų vienoda visose valstybėse narėse, taip pat ji egzistuotų greta nacionalinių fondų taisyklių ir būtų tarptautinio masto. Bet, kaip sakiau, statutas tikrai nebandytų pakeisti nacionalinėje teisėje apibrieštų fondų formų. Ypač tokia situacija aktuali Airijai ir Junktiniai karalystiai. Bet tai būtų tiesiog kaip papildymas. Nors tikrai mes čia nebandome pakeisti jau sitvirtinusių fondų veiklos modelių valstybėse narėse. Taip pat buvo paminėta, kad yra visas, visa eilė, visas sąrašas naudų, kurias atneštų toks statutas ir ne jos visos gali būti prilygintos mažiausiam bendram vardikliui, nes jeigu tokį kelią būtumėm pasirinkę, tai mūsų dokumento taikymos rytis būtų labai siaura. Tad mes čia stengiamės apimti e, tos fondus, tokius veiklos modelius, kurie egzistuoja daugumoje valstybių narių. Ir mes dėl to kalbame apie Europos fondo formą, kuri galbūt ne visose valstybėse narėse tiksliai sutaptų su jų nacionalinių fondų formomis. Čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes kalbame apie didelius e, fondus, čia kalbam, mažia, e, kurių ir taip pat Europos fondo steigiamasis kapitalas turėtų būti mažiausiai 25 tūkstančiai eurų. Nors, žinoma, galima dėl to dėrėtis. Kas galėtų įsteigti Europos fondą ir kaip tai turėtų būti daroma? Matote čia visą sąrašą. Tų galimybių tikrai yra ne viena ir jas būtų galima rinktis atitinkamai pagal nacionalinius teisės aktus. Ir noriu pasakyti, kad mes stengiamės numatyti tokias galimybės, kurios dabar yra taikomos valstybėse narėse kokią naudą atneštų statutas. Jau buvo pateikta keletas atsakymų. Buvo taip pat išvardinta ir problemų, taigi atsakymai į klausimą, dėl ko statutas būtų naudingas, tai būtent yra, kad tokiu būdu būtų sumažinti kaštai ir teisinis neužtikrintumas. Taip pat galėtume, remiantis tokiu modeliu, sukurti labai skaidrų, labai patikimą fondą, tokią fondų formą. Ir taip pat būtų automatiškai ir nediskriminuojant taikomos mokestinės nuostatos. Tad mes manom, kad tiesiog tai sukurtų labai tvirtą teisinį pagrindą fondų veiklai, atsižvelgiant ir į teisingumo teismo sprendimus. Tačiau manau, kad pernelyg nepaveiktume nacionalinės mokesčių teisės nes mes tiesiog čia bandome sukurti vienodą, vienodas sąlygas fondams ir tiesiog stengiamės išvengti sąlygų diskriminavimui. Čia šiek tiek daugiau informacijos kalbant apie mokesčius. Aš žinau, kiek laiko, tad labai giliai smulkmenas nesileisiu. Bet noriu pasakyti, kad jau vyko du posėdžiai, pirmininkaujant Danijai, šių metų pirmajame pusmetyje dėl Europos fondo klausimų iš valstybių narių. Iš pradžių jautėsi priešiškumas, bet buvo padaryta nemažai pažangos ir aptarėme e, direktyvą pastraipsniui ir iš tiesų tas darbas buvo gana konstruktyvus. Dar vyks vienas posėdis, pirmininkaujant Kiprui, gruodžio penktą dieną jis įvyks ir jis taip pat didžioji jo dalis bus skirta e, mokesčių nuostatoms šioje direktyvoje. Tad iš tiesų bus labai įdomus posėdis. Bet čia matote mūsų vertinimą, kokia yra dabar padėtis, kiek yra pažengta taryboje, dirbant su valstybėmis narėmis. Ir tikrai labai įdomu, kad e, visos valstybės narės labai tvirtai įsikibusios laikosi savo nacionalinės e, teisės, bet reikėtų nepamiršti, kad mes čia kalbame apie Europos fondą. Tad tikrai nuostatos skirtos tokiam fondui be abejo, kad nesutaps su visų valstybių narių nacionalinėmis nuostatomis. Bet kol kas valstybės narės dar nenori atsisakyti to, kas joms yra pažįstama ar tokių nuostatų, kokias jis sėkmingai taiko. Tadgi pažiūrėsim, ką atneš tas gruodžio penktosios posėdis, bet tikiuosi, kad darbas bus konstruktyvus. Ir jeigu jums įdomu, galite apsilankyti šioje interneto svetainėje, kur rasite dar daugiau informacijos. Dėkui. Labai ačiū. Kūrė. Klausimai atsakymai. Pranešėjas. Pirmiausia, aš noriu padėkoti ekspertams ir komisijos atstovai už e, labai glaustą tokio svarbaus e, dalyko pristatymą. Komisijos narys Barnė yra nekarta šioje salėje patvirtinęs, kad jo nuomonė yra labai svarbu sutvarkyti Europos fondus europinių lygmenių, nes e, tai e, yra svarbu ne tik fondams ir vėliaus organizacijoms, bet ir kitoms draugijoms, e, kurio veikla būtų reglamentuojama pagal Europos statutą. Aš e, e, galiu pasakyti, kad klausimų buvo daug, ponė Galego mums e, išdėstė, dėl kokių priežasčių e, elementas dėl veiklos per sienas yra ypač aktualus visiems fondams. Šiandien aš, dabar aš norėčiau pateikti kitą klausimą, gal tokį provokuojantį klausimą, ar iš tiesų tai yra tik tai utopinė svajonė turėti tokį rezultatą. Kodėl yra tiek daug blokuojančių uh, E, kodėl yra tiek daug kliūčių. Jūs jau pateikėte nemažai pavyzdžių, kaip nacionaliniai fondai e, galėtų egzistuoti greta europinių fondų. Jūs sakėte, kad dėl to gali iškilti problemų. Ponas Ričiais e, kalbėjo, aš norėčiau jo paklausti. Ar jūs manote, kad E, fondai turi kažkokių paslėptų tikslų. Taip, viešieji interesai jiems rūpi, tačiau kokios apibriešties jūs iš tiesų norėtume tiksliai ir kur glūdi tikrosios problemos. Galbūt e, yra tam tikrų fondų e, veiklos rūšių, kurios netarnauja visuomenės interesams. Ir galiausiai. Um, buvo pasakyta profesorius Seifert, kad statutas yra labai svarbus e, bendriesiams tikslams, bendriesiams interesams apginti. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar priešingai tai nesikerta su Europos um, masto draugijų veiklos įvairovė, ar neatsiras per daug painiavos. Europos e, bendrijų, Europos masto organizacijų e, skirtingos rūšys egzistuoja ir mes galėtumėm numatyti Europos e, fondų e, mastą, ar tai gali būti, pažiūrėjau, tūkstantis narių ar tūkstantis tam tikros įmonės atstovų, ar tai gali būti ir nedidelės grupelės kurios galėtų būti steigiamos ir atstovaujant nedidelės įmonės. Jeigu, pavyzdžiui, yra 50 darbuotojų tik tai įmonėje ir jie galėtų turėti kažką draugiją panašią į fondą. Ir paskutinis klausimas, e, niekam konkrečiai jo neskiriu, bet e, jis yra labiau susijęs su priekybos registru. Egzistuoja sąsaja tarp priekybos registro, apie kurį jūs e, kalbėjote neseniai, ir to, ką mes darom. Aš dabar kreipiuosi Europos komisijos atstovą. Matau, kad e, egzistuoja nemaži skirtumai, kaip fondas bus e, įtvirtinamas pagal e, veiklos prekybos registrą. Ką jūs iš savo pusės galėtumėt pasakyti? Pone Gut Perez dabar dar turės klausimą, paskui kiti nariai. Hay dos temas que me siento no haber llegado a tiempo de la primera. Ačiū pirmininkė. Gavau iš ponios Rosos galėjo dokumentų šiek tiek ir man nerima kelia kai kurie elementai. Man atrodo, kai kuriuos tų dokumentų jūs parengėte bijodami, kad bus sukčiaujama, kad kažkas bandys kažką apgauti. Atrodo, kad E, yra būkštojama, jog statutas bus per daug bendro pobūdžio, tada bus galima juo piknaudžiauti. Jeigu pažvelgtumėm tai, ką fondai daro žmonėms, tai pamatytume, kad nedaug kas gali apkaltinti fondus, kad jie patys savo interesus gina. Mes privalome atsižvelgti į tą faktą, kad fondai, ypač dabartinėmis krizės aplinkybėmis, tarnauja visuomenės labui. Yragi sukurta Europa 2020 sistema, privačios ir viešos partnerystės ir panašiai. Reikia suprasti, kad fondai gali būti labai naudingi. Europos komisija turi pripažinti, kokį vaidmenį gali fondai atlikti, ypač mokslinių tyrimų srityje. Yra asociacijų, kurios labai stengiasi pagerinti plėtinės visuomenės e, gebėjimus. Atrodo, kad e, tik savivaldybės e, gali kištis į kai kuriuos projektus, bet kodėlgi mes negalėtume leisti, kad fondai juose dalyvautų. Aš e, manau, kad yra nemažai bendrovių, kurios e, moksliniams tyrimams suteikia stipendijas, tačiau reikėtų pasirūpinti, kad ir fondai galėtų ne tik teikti stipendijas, bet ir propaguoti įvairius mokslinius tyrimus ir pradėti mokslinių tyrimų projektus. Manau, kad e, fondai čia galėtų būti labai e, naudingi. Toliau, 32 straipsnis. E, buvo paminėtas interesų konfliktas. Nemanau, kad apie jį čia būtinai reikėtų kalbėti. Manyčiau, kad ta problema labiau rūpėtų kitiems. Aš galvoju apie E, apie ponų Gates fondą. Jie savo veiklai skiria nepaprastai daug pinigų. E, jų šeimos nariai atsisako tų pinigų. Mes negalime sakyti, kad jie sukčiauja, kad apgaudinėja patį save. Toks požiūris būtų klaidingas. E, jeigu mes taip galvosime, daugelis fondų turės užsidaryti arba persformuoti į asociacijas. Prarasime paskatas, kurias dabar išsaugo daugelis stambių bendrovių ir jos e, nori teikti dotacijas. Reikėtų greičiau turbūt pasirūpinti, kad stambiosios įmonės geriau pinigus leistų, o ne fondai. Nes dažnai fondai yra šeimos e, subjektas, šeimos darinys. Ir e, bent jau fondo e, egzistavimo pradžiai lėšas atiduoda kokia asmenė šeima. Vėliau tie fondai plečiasi ir traukia daugiau visuomenės narių. Aš manau, kad 32 straipsnė būtent apie tai ir kalbam. O čia mes nuolat kalbame apie kažkokį nuolatinį įtarumą. Nėra atsižvelgiama į tai, kad pinigai ateina ne tik iš pietinės visuomenės, bet kartais iš atskirų šeimų. Ačiū ponia Guterės. Toliau. Sí, muchas gracias, señor presidente. Ponas Kantis. Por las intervenciones de los invitados. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, mūsų išklausyti pranešimai ir komentarai atskleidė visą eilę egzistuojančių galimybių. Manau, e, kad e, žinoma, pranešėjai. Šis klausimas labai įdomus, nes jis turi parengti pranešimą. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir taip pat pasižymėjau daugelį svarbių faktų, kuriuos jūs paminėjote. Šis klausimas labai svarbus, nes mes kalbame apie fondus. Prieš mane kalbėjusi parlamentarė sakė, kad e, mes nuolat kalbame apie pilietinės visuomenės dalyvavimą ir aktyvumą ir jų išklausyti yra visuomet labai įdomu. Manau, kad būtų mums labai negerai, jeigu veiktume neklausydami patirties ir e, e neišklausytume nuomonių tų, kurie patys susiduria su aptariamais iššūkiais. Todėl aš dabar atsižvelgiu į visas jūsų išsakytas pastabas. Manau, kad e, jūsų pranešimuose akivaizdžiai atsispindėjo, kad e, daug kas sutampa. Sutampa tikslai, sutampa e, galimybė, sutampa poreikis įsteigti Europos mastų reglamentuojamus fondus, kad būtų išvengta nemažai problemų. E, taip pat buvo kalbama, kad reikia padidinti gebėjimus veikti. Taip pat negalime nuneikti to, kad iškyla problemų įgyvendinant siūlomas jų teisinės e, formuluotės, nes jos gali kirsti su dabar valstybėse narėse egzistuojančiais teisės nuostatais. Kaip tik šiuo metu e, taryba ir komisija svarsto nenuneigiamą problemą susijusią su mokesčiais. Čia akivaizdžiai kertasi nacionalinė mokesčių sistema ir e, mūsų čia siūloma mokesčių sistema. Ir mes turėtume žinoti, kad e, viena iš pagrindinių e, užduočių, kurias nori įgyvendinti fondai, tai yra saugus veiklos e, pamatas, kad tos organizacijos galėtų padėti piliečiams. Tai yra jų veiklos e, esmė. Tai užtikrins jų ateities efektyvumą. Manau, kad mes visi suprantame ir sutinkame, kad tai yra esminė problema. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija pateiks e, protingą sprendimą. Dar vienas elementas, kuris, mano nuomonė, taip pat yra labai svarbus. Ar e, mums nereikia e, geriau pasirūpinti, kad e, fondų veikla būtų skaidresnė? Skaidrumas yra esminis dalykas, be to negalėsime um, užtikrinti, kad fondai neišvengtų mokesčių arba kad resursus nepanaudotų neoptimaliai. Stebėsena ir skaidrumas šiame teisės akte turi būti labai aiškiai akcentuojami, kad niekas tuo nebejotų. Fondai turi tarnauti e, savo e, paskirčiai, turi veikti pagal paskirtį. Buvo sakoma apie tuos, buvo kalbama apie tuos registrus aišku, e, turbūt nereikia vieno kažkokio tinkamo sąrašo, nors sąraše visi fondai turėtų būti surašyti, bet reikia lygiai taip pat surinkti kuo daugiau informacijos apie tai, kurie fondai dirba per sienas ir kaip jie organizuoja savo veiklą. Taip mes galėtume užtikrinti, kad jie nebus pelno siekiantis. E, ir e, reikia užtikrinti, kad ne visi dalyvaujantis fondo veikloje pelnytus ir gautų atlyginimus. Bet taip pat būtina pasirūpinti fondų veiklos efektyvumu labai svarbu užtikrinti, kad e, mano minėtusios nuostatos būtų įrašytos į taisyklės. Kitas dalykas, kurį norėjau išsakyti, yra susijęs su darbuotojų dalyvavimu. Savanoriai yra svarbus šiame sektoriuje, bet e, mums e, labai E, sunku nustatyti, ar dabar ar savanoriai turi būti fondo valdyboje ar e, darbuotojų tarybose. ES yra dabar stengiamasi, kad, e, Europos, kad darbuotojai bendrovės veikloje dalyvautų kuo aktyviau, bet turėtume būti labai atsargus, nes vietoj to, kad demokratiškai įtrauktumėm savanorius, mes galime sukurti tam tikrų konfliktų. Ir, ir Aš e, atkreipiau dėmesį viską, ką Jūs pasakėte, buvo labai malonu Jūsų klausyti, dėkoju už viską, ką pasakėte, buvo labai naudinga ir e, galiu pasakyti, kad visiems mums e, buvo aktualu tai, ką Jūs pasakėte. Aš džiugiuosi, kad E, pranešėjai iš jūsų daugelį informacijos pasiemti, aš pats esu šešėlinis pranešėjas ir labai glaužiai bendradarbiausime rengdami savo pranešimą, kad komisijos e, projektas pasiektų savo pozityvius tikslus. Ačiū. Visų pirma, aš labai atsiprašau, kad pavėlavau. Kitas komitetas posėdžiavo tuo pat metu bet aš sveikinu šį pranešėją, esu liberalų šešėlinė pranešėja. Kolega ką tik labai teisingai pastebėjo. 32 straipsnis yra per daug griežtai suformuluotas, ypač kai kalbame apie šeimų fondus. fondus valstybės kontroliuoja labai e, negausiai, todėl reikia pasitikėti valdyba ir manyti, kad stebėtojų valdyba užtikrins deramą pinigų panaudojimą. Valstybės kontrolės, kaip sakiau, yra labai nedaug. Galbūt reikėtų užkirsti kelią bet kokiems interesų konfliktams jau nuo pat pradžių. Jeigu valdybą sudaro didžioji dalis šeimos narių, tai turėtume turbūt galvoti apie tai, kad šeimos fondai turėtų vadovautis nacionalinė teisė ir dirbti toliau taip, kaip būdavo iki šiol. Taigi, jeigu norite pinigus e, panaudoti ar atiduoti fondui, kurio nepažįstate, tai turbūt norėsite, kad jie būtų griežčiau kontroliuojami. Būtent su tuo yra susijęs 32 straipsnis. Bet e, nepakankamai mes galvojame apie darbuotojų atstovavimą. Aš nemanau, kad praktiškai tai jau labai svarbu, bet nemanau, kad bus ir daug problemų tai įrašyti. E, pažvelkime tai, kokios problemas egzistuoja valstybėse narėse ir e, pasirūpinkime, kad valstybėse narėse ne, neiškiltų e, besiskundžiančių balsų. Pasirūpinkime, kad apeitume problemas, užkirstume kelią problemams mokesčiai. E, fondai, žinoma, yra steigiami vienoje valstybėje narėje. Ir jų negalima diskriminuoti e, mokestiniu požiūriu. E, jeigu fondas veikia pagal nacionalinę sistemą ar jis veikia pagal Europos sistemą, jis gali dirbti pagal tą pačią mokestinę sistemą, nes kitaip jungtinėje karalystėje dirbantis fondas persikrūsius į Vokietiją ir panašiai. Uh, Mokesčių sistema turėtų, fondams turėtų būti geriau sutvarkyta ateityje. Nes kitaip fondai susitelks keletoje valstybių narių dėl mokesčių priežasčių. Lygiai taip pat tik tose, tam tikrose valstybėse fondai ir te bus teigiami. Iškils pavojus, kad e, fondų veikla nepasidalins e, po visas ES valstybės narės. Aš pati esu notarė. Ačiū sako pirmininkas, gal dabar vėl ekspertams teiksime žodį. Masip. Sí, perdón. Taip, pirmininkė. Labai atsiprašau. Kartais labai triukšmauju, kartais tiesiog labai tyliai sėdžiu ir kartais nematoma, kad aš noriu kažką pasisakyti. Taip. Labai dėkingas tiem, kurie prisidėjo, kurie pateikė puikių minčių. Ir a, labai dėkingas už tai. Ypač norėčiau padėkoti Ispanijos ekspertui, kurie atvyko į mūsų sutikimą. Jų komentarai iš tikrųjų labai svarūs. Norėčiau taip pat padėkoti savo kolegom, Ispanijos nariam, kurie suvadino labai didelį vaidmenį čia. Jie turi daugybę, iš tikrųjų, daug žinių ir labai didelę patirtį šiame darbe. Norėčiau pasinaudodamas progą paminėti tam tikrą netitikimą tarp mano nuomonės ir to, ką girdėjau iš savo kolegų. Sutinku su jais. Jie mes kalbame apie tai, kad tie, kurie kūrė fondus, rodo iš tikrųjų labai gerą valią, ir taip pat, kada, kada kalbama apie tai, dėl ko kartais abejojama, turint galvoje Europos teisės aktus. Bet taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad neturėtume pateikti šio dokumento ir pasinaudoti juo, tiesiog prašydami, kad būtų vienas registras visose valstybėse narėse, kai kurios valstybės narės, įskaitant ir manąją. Nu, ten, tose valstybėse narėse yra decentralizuota registrų sistema ir būtų pavojinga, jeigu būt, priimtume tokį pasiūlymą, kuris pateiktas Na, pasiūlymas, kuris, kuris pateiktas parlamentą ir kuris bus pateiktas tarybai, būtų pavojinga tiesiog tokio, tokios pozicijos laikytis. Manau, kad tai turėtų būti palikta valstybėm narėm ir jų teisės aktams. Nes nežinau, ar mes galime nuspręsti, kad būtų vienas, vienintelis sąrašas ar vienas registras, nepaisant to, kaip yra valdoma prieiga prie tokio registro. Tai iš tikrųjų, man atrodo, nebūtų niekam naudinga, tai tik sukurtų bereikalingą įtampą ten, kur jos neturėtų būti. Manau, kad galime uh, tiesiog sutikti su keliamais tikslais. O žinoma, jie kėlė uh, diskusijas ir neturėtų ta diskusijas įsivyrauti atskiruose valstybėse narėse. Taip, e, bandaus, kad sutinku su viskuo, kas, e, ką išsakė ekspertai, išskyrus va štai šitą nedidelį dalyką, apie kurį aš kalbėjau. Manau, kad nereikėtų per daug gilinti šitą klausimą. Galbūt tai atrodytų nedidelis dalykas, bet vis dėlto tose valstybėse narėse, kuriuose ir taip jaučiama įtampa, kaip ir mano valstybė narėje, tai būtų visiškai bereikalinga nepriklausomas įvairius komunis labai, na, tiesiog su pavydu žiūri viena į kitą. Ir būtų pavojinga kelti įtampą, netgi kai kalbame apie apie fondo teises ir visus klausimus susijusius su fondais. Tai kaip sakiau, kad aš ne ekspertas ir sutinku su beveik viskuo, kad buvo pasakyta. Tiesiog norėjau šitą klausimą iškelti. Ačiū. Galbūt grįžkime prie ekspertų ir klausimų, kurie buvo pateikti. Angelė Nageigo. Galėjo. Ačiū, pirmininkė, dėl klausimo, kurį pateikė panas Regner. Deja, labai sunku registruoti dalykus, kurie niekada nevyksta. Tai tokia padėtis, kurioje mes esame atsidūrę galima na, kalbėti apie tokius fondus, kurie dėl savo išteklių ar dėl kitų priežasčių na, sugebėjo įvairiose šalyse e, dirbti, bet tiesiog tai buvo iš tikrųjų labai sunku. Mes turime tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Ispanijos fondas, kuris norėjo e, vieną atšaką įsteigti Portugalijoje. Bet pagal Portugalijos įstatymus to neįmanoma buvo padaryti, taigi reikėjo kurti naują fondą. Ir uh, mažiausias toksai reikalavimas buvo 240 tūkstančių eurų. Taigi mes turime tokį e, pavyzdį, vienu iš didžiausių fondų Europoje, Portugalų fondas Guldenken. E, dabar jisai turi atšakas Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje. Ir tam jiem reikėjo e, sukurti atskirus fondus tose šalise. Taigi didžiausias fondas Europoje tai sugebėjo daryti, bet to negalėtų daryti mažesni fondai. Taigi, jeigu tiesiog būtų kitokia situacija, galbūt ir veikla būtų kitokia, mes savo tinklalapyje turime informaciją apie tokius fondus, kurie na, didesnėmis, tai, nu, turėjo didesnės išlaidas, tai mažes, daugiau galbūt apribojimų, bet jie sugebėjo veikti ir manome, kad padėtį galima bus pataisyti. Taip pat norėčiau pateikti jums šiek tiek informacijos, kurią dabar turime atsiliepiant į klausimą, kurį pateikė Pain Tai yra tai, kaip kuriami fondai e, šiandien. Mes atlikome tam tikrą tyrimą, apžvelgdami situaciją, kaip kuriami fondai kiekvienais metais. Pavyzdžiui, daugiau kaip 800 fondų Vokietijoje sukurta per pastaruosius metus. Taigi mes įsitikinę, kad fondai e, kuriami visoje Europos Sąjungoje. Ir mes nematome jokios grėsmės čia nesvarbu, kur bus kuriami tie fondai. Labai ačiū. Panas Šehom. Aš manau, kad jau buvo paminėta daugybė svarbių elementų, Aš trūkai nekalbėsiu. Vienas dalykas. Mes turim suprasti, kad statutas privalo atliepti mūsų kasdieniam problemams, su kuriomis visi susidurime. Nuo Europos fondų centro įsteigimo pradžios mes tarpusavėje bandome e, bendradarbiauti tarp skirtingų valstybių, tarp skirtingų fondų. Ir aš galiu pasakyti, kad penki fondai buvo pasitelkti, sprendžiant e, vieną konkrečią temą, kuri neapsiribuoja tik ES. Mes suprantame, kad kiekvienu atveju reikia uh, kiekvienoje valstybėje yra skirtingos sistemos ir bendrumo, bendrumo kol kas trūksta. Mes ieškome kiekvienoje valstybėje laisvanorių, kurie norėtų dirbti. Jiems turbūt sunku dabar pasakyti, kaip jie galėtų vienodai dirbti. Ispanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje jie galėtų bendradarbiauti, bet nėra bendro pagrindo, reikia bendros sistemos. Taigi toks būtų mano atsakas. Aš manau, kad e, ES piliečiams tai yra labai svarbu. Europos piliečiai nori ir jiems reikia, kad egzistuotų daugiau priemonių, daugiau veiklos būdų. Tai gali būti ir kooperatyvai, ir draugijos, ir savi pagalbos draugijos, savišalpos draugijos. Šiandien matome, kad e, atsiranda skirtingose valstybėse vis daugiau smulkių veikėjų, kurie norėtų būti aktyvesni. Ačiū. Um, Ponas Ryčis. Taip, pirmininkė, dėkui. Du dalykus norėčiau pasakyti. Visų pirma, noriu pritarti tam, kas ką tik buvo pasakyta, dėl to, kad reikia nuoseklumo, nes grįžtant prie pranešėjos klausimo, mes dirbame su nemažai šeimų. Ir e, vis daugiau tokių fondų, šeimų fondų turi savo turtą keliose valstybėse narėse, tad jiems tikrai reikėtų bendro sprendimo e, užsimti labdaros veiklą. Tad reikėtų iš tiesų parengti vieną instrumentą, priemonę, kuri padėtų pasiekti tokio tikslo. Tai tikrai padarytų fondų veiklą veiksmingesnė. Ir dar vienas klausimas buvo užduotas, ar galima būtų tokius fondus panaudoti netinkamiems tikslams. Man atrodo, kad atsakymas būtų toks, kad jeigu jie bus reglamentuojami nacionaliniu lygu, lygiu, tai jau galimybės pasinaudoti tokiais fondais nedoriems tikslams bus e, tokie pat, kaip ir jeigu jie bus įsteigti europinių lygių. Tad manau, kad viešųjų lėšų panaudojimas yra vienodas tiek tokiu atveju, tiek kitu. O kalbant apie 32 straipsnį, įdomu pastebėti, kad jungtinės karalystės nacionalinę poziciją įvardijo ir kito, kiti kalbėtojai. Tai yra, kad reikėtų raginti tuos, kurie nori dalyvauti šelpimo veikloje, raginti tokias šeimas tą daryti ir tik tai be abejo reikėtų užkirsti kelią interesų konfliktams. Dėkui, toliau profesorius Seifert. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš norėčiau grįžti prie ponios Regner klausimo dėl nenuseklumo, dėl ribinių verčių. Jeigu aš jūs teisingai supratau, tai lyginant su Europos įmonių statutu, čia jūs išvelgėte nenuseklumo, nes ten yra, čia yra siūlomas 50 darbuotojų ribinis skaičius ir jūs nerimaujate dėl to, kad numatę tokias nuostatas galime prasilenkti su savo pagrindiniu tikslu. Na, bet man atrodo, kad reikėtų žvelgti empiriškai. Nepamirškime, kad daug fondų, kurie veikia socialinėje plotmėje, turi labai daug darbuotojų, ypač tokie fondai, kurie teikia socialinės paslaugas. Taip pat nepamirškime, kad statutas galiotų pagal ir pagal E, ekonominės veiklos akto 11 straipsnį. Ir galima sakyti, kad tokia taisyklė, kuri yra siūloma pagal 38 ar 39 straipsnį, yra tik naudinga. Nepamirškime, kad mes norime atstovauti uh, darbuotojams skirtingose valstybėse, nesvarbu, kur jie dirbtų, ar Belgijoje, ar Luksemburgė, ar Prancūzijoje, ar Vokietijoje, ar dar kur nors, jiems visiems galioja darbuotojų teisės, kurios yra nuolat įvardyjamos darbų taryboje, darbo taryboje. Ir taip pat 38-39 straipsnėje nuolatos yra kalbama apie darbuotojų atstovavimą nuolatiniu uh, tarptautiniu mastu. Tad manau, kad e, čia galima numatyti tokias ribinės vertės ir 50 darbuotojų ribinė vertė čia tinkama, nes mes tikrai neprasilenkėme su pagrindiniu savo tikslu. O kalbant apie nuoseklumą, ponė Tain pasisakė ir reaguodama į jos pasisakymą, noriu pasakyti, kad dabar kyla nuogastavimų dėl to, kas bus, jeigu bus sukar, sukurtas toks teisės aktas, kuris bus virš vyriausybinis, virš nacionalinis ir kad jisai užgoš dabar galiojančius darbuotojų ir darbdavių susitarimus. Na, bet jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau teisininkas, arba net jeigu ir būčiau akademikas, tai taip pat turėčiau laikytis nuoseklumo. Todėl aš manau, kad reglamentuoti reikia. Jeigu bus sukurtas toks virš vyriausybinis teisės aktas, tai visai nereiškia, kad bus kažkaip kaišojami pagaliai ratus nacionalinėms nuostatoms manau, kad tiesiog bus numatytas bendro sprendimo prieimimo procesas, kuris sėkmingai galios. Ir manau, kad toks teisės dokumentas yra tik naudingas. Aš manau, kad mes jau turime puikų pavyzdį su Europos kooperatyvais kai bendro sprendimo prieimimas viską tik palengvino, o ne apsunkino, kalbant apie bendrą sprendimų prieimimą įmonių srityje, manau, kad reikėtų tiesiog papildomų taisyklių. Taip pat kolega iš Ispanijos kalbėjo apie narius ex officio. Šiuo klausimu manau, kad reikėtų šitą darbuotojų kategoriją dar peržiūrėti ir peržiūrėti jų kolektyvinį atstovavimą. Statutas tam labai pasitarnautų. Ir į šią kategoriją patenkantis asmenys gautų stebėtojų statusą stebėtojų tarybose, nors neturėtų teisės balsuoti. Ir čia e, tokia padėtis būtų visai kitokia negu tų, kurie dirba fonde ir gauna už tai ekonominę naudą. Tiesiog e, jų būtų, su jais būtų sudaromos kitokios darbo sutartys tarp fondo ir tokių asmenų. Dėkui, ponas Moreno. Dėkoju, ponė pirmininkė. dėl savanorių. Faktas tas, kad yra valstybių, pavyzdžiui, Ispanija, kuriuose nėra tos savanoriavimo kultūros. Būtent ta prasme, kad savanoriai būtų traukiami į e, įmonės ar fondo valdymą. Ispanijoje yra sudaromi įvairiausi fondų registrai, pagal tai, kokiu mastu jie vykdo savo veiklą, ar vietos mastu, ar nacionaliniu. Ir čia taip pat yra kalbama apie panašius registrus. Tad čia reikėtų pasistengti atsirinkti, kur galėtų kilti konfliktų ar prieštarų valstybėse narėse ir palikti teisę tokiais atvejais valstybėms narėms spręsti pagal subsidarumo principą. Nes tai užtikrintų, kad tos valstybės narės, kurioms panašių problemų gali kilti, neimtų prieštarauti visam pasiūlymui iš esmės. Toliau dėl mokesčių. Mokesčiai iš tiesų gali būti vienu iš lemiamų veiksnių, svarstant apie fondo įsteigimą vienoje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje. Bet ir aš nežinau, ar tai tikrai jau nėra labai nesvarbus veiksnys, nes tikrai steigdamiesi fondai įvertina ir mokestinės prievolės, kurios jiems e, bus taikomos vienoje valstybėje narėje ar kitoje. Ir taip pat, kurios bus taikomos e, žmonėms, kurie dirbtų fonde. Ir pavyzdžiui, jeigu fondas e, vykdo veiklą ir Ispanijoje, ir Niderlanduose, ir jie registru, išsiregistruotų uh, Ispanijoje, todėl kad ten mokestinė našta yra mažesnė negu Niderlanduose. Tikrai mokesčių prievolės gali būti lemiamas veiksnys fondui sprendžiant, kur uh, įsisteigti, kur prisiregistruoti. Dėkui. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen. Labai ačiū. Šiek tiek užtempėme šį klausimą, bet turbūt verta buvo tą padaryti, nes labai vertingas buvo klausimas. Baigdamas noriu dar kartą suteikti žodį poniai Regner kad jie padarytų išvadas. NSS. Labai ačiū, aš irgi e, nebe e, išnaudosiu jūsų laiko, aš e, labai didelių santraukų nedarysiu. Aš tik noriu pasakyti, kad mm, laukiu tolesnio bendradarbiavimo, paraginsiu šešėlinius pranešėjus šį projektą toliau gyvendinti ir pagal tvarkaraštį numatytą. Kitas mėno bus lemiamas, taryboje darbas juda į priekį. Aš negaliu pasakyti, kad mes čia tiesiog lekime kaip be galvos, bet nemanau, kad nereikia e, dėlsti per daug, reikia pasirinkti racionalų variantą. Kitas metais e, jau gerai būtų turėti visus faktus Dėl datų. Ne vėliau kaip birželio mėnesį reikėtų balsuoti šiame komitete. Taigi toks būtų e, terminas. Aš tikiuosi, kad bendradarbiaudami su ekspertais, kurie jau dabar davė labai e, geros informacijos, tęsis ir ateityje. Labai ačiū ir dėkoju už kartu padarytą darbą. E, šis darbo atvarkės klausimas baigtas. Penktą klausimą atidėjome. Todėl belieka ponios e, Times pranešimas. Tain pranešimas dėl teisingumo teismo. Šeštas punktas. Labai ačiū, ponios ir ponai. Turbūt prisimenate, kad Europos e, teisingumo teismas e, turi e, svarstyti vis daugiau ir daugiau bylų Ir todėl spaudžiamas tokio didelio darbo krūvio jis vėluoja. Todėl mąstėme, kaip galėtume e, padėti teismui. Mes e, visi sugebėjome susitarti, kaip ir taryboje, kad e, reikia papildomų teisėjų. Ir svarstėme, kiek tokių teisėjų reikia ir iš kokių valstybių jie turėtų būti. Mes teikiame tik pasiūlymą, tačiau yra ir nemažai pakeitimų, kuriais siūloma tam tikras teksto dalis išbraukti. Mes balsavome dėl kai kurių uh, pastraipų ir visos pastraipos susijusios su Europos Teisingumo teismu turės būti išbrauktos, nes kiek prisimenu, procedūra buvo neįprasta. Balsavome plenarnėme posėdėje, bet uh, dalis statuto pasiūlymo e, buvo palikta. E, e, Savėgai. Valstybės narės e, e, turi pasitarti, kaip bus skiriami nauji teisėjai. E, pirmininkant Kiprui buvo pateikti nauji pasiūlymai, kuriuose buvo teigiama, kad papildomi teisėjai turėtų būti skiriami rotacinių principų iš šešių pagrindinių didžiausių valstybių narių. Tos šešias didžiosios valstybės turėtų galimybę du kartus iš eilės e, siūlyti savo teisėjus. Tai būtų įprastinės penkios dėlės valstybės plus Lenkija. paaiškėjo, kad iškils problemų įvertinant teisėjų profesinę kvalifikaciją. Taip jau yra buvę ir anksčiau. Akivaizdu, kad e, ką tik įstojusiams į ES valstybėms narėms yra sunku rasti pakankamai kvalifikuotą ES teisėje teisėją. Yra asmenų, kurie yra labai kompetitingi profesionalai bet jie nėra studijavę ES teisės savo karjeroje, nes e, tuo metu, kai jie įgyjo savo patirtį, tokio reikalavimo nebuvo ir dabar tai nėra reikalaujama teisės studijose, nes e, mokomasi tik nacionalinės teisės. Taigi ES žinių trūksta. Tie, kurie mokėsi universitetuose ir kurie e, e, dalyvavo specialiuose kvalifikacijos kelimo kursuose valstybėse narėse, neretai dar yra per jauni kad būtų paskirti Europos Teisingumo teismo teisėjais. Europos Teisingumo teismo teisėjai ar advokatai turi turėti pakankamai ilgą darbo stažą. Ir praktiškai atrodo, tai bus labai sunkiai įveikiama kliūtis. Mes kaip parlamentas neturime jokių įgaliojimų šiuo požiūriu, tačiau tam, kad E, šiek tiek paskatintume proceso eigą, siūlome, kad e, papildomi teisėjai būtų skiriami pagal savo kvalifikaciją. Galbūt nereikėtų, e, galbūt šis pasiūlymas nebūtų nei kiek platesnis negu bet kuris įprastas. Kiekviena valstybė narė siunčia po vieną kandidatą į pirmosios instancijos teismą, valstybės narės tą jau padarė ir Kroatija bus įtraukta pagal pasiūlymą. Ir aš sakyčiau, kad bet kokie kiti papildomi teisėjai turėtų būti skiriami pagal savo profesinę kvalifikaciją. Tokiu būdu e, žmonės būtų surinkami iš e, nepriklausomai kokių valstybių narių. Tokia būtų papildoma paskata valstybėms narėms. Jos galėtų pirmiausia galvoti apie kandidato kvalifikaciją prieš paskirdami teisėją. Europos e, Teisingumo teismas sakė, kad 12 papildomų teisėjų jam reikėtų, kai kurios valstybės narės sakė, kad tik 6 užtektų. Aš siūlyčiau 9, tai būtų kompromisas. Galų gale bus sunku pateisinti nors vieną iš tų skaičių - 6, 9 ar 12 nes e, faktas yra tas, kad reikia naujų teisėjų. Ir tai yra susiję su papildomais milijonais eurų kiekvienais metais. Pagalvokite, kad e, kiek kainuoja vienas naujas teisėjas, jo padėjėjai, sekretariatas ir panašiai. Taigi finansavimas yra rimta problema. Akivaizdu, kad negalime turėti naujų 27 ar 28 teisėjų E, tada neiškiltų, aišku, problemų, iš kurių valstybių narių jie galėtų ateiti, jeigu mes galėtumėm leisti savo tokią pravangą. Bet e, kai kurios valstybės narės e, aiškiai yra pasakusios, kad teisėjų skaičius padidinimas biudžetinių požiūrių yra sudėtingas. Todėl aš ir sakau, kad pirmiausia reikėtų atsižvelgti į teisėjų kvalifikaciją. Nepamirškime, kad mes atstovaujame piliečiams. Reikėtų palaukti ir pažiūrėti, koks rezultatas bus pasiektas taryboje. Ar taryba apskritai gali pasiekti susitarimą. Atrodo, kad kol kas mes galime, dar nesugebėjome susitarti, o dabar jau prieartėjo metų galas. Jeigu taryba negalės iki kitol vasaros atostogų šio sprendimo priimti, tai papildomų teisėjų nebus, nes nauji teisėjai bet kokiu atveju turėtų būti paskirti rudenį. Ir visas klausimo sprendimas būtų e, tiesiog e, paskandintas. Aš e, siūlau, kad mes e, šį pasiūlymą platintume, kad greičiau pasiektume pažangos, kad išjudintume tarybą ir tikimės, kad e, tarybai pradėjus pirmininkauti naujai valstybei, valstybės narės galės greičiau susitarti. Taigi kol kas tiek yra nuita procedūrinė tvarka, procedūrinė prasme nelabai palankiai viskas atrodo, ypač kai galvom apie terminus. Kipro pasiūlymas, naujasis Kipro pasiūlymas buvo atmestas Ir negalime pasakyti, kad taryba turi staiga išgalvoti naują pasiūlymą apie tai, kaip teisėjai gali būti rotuojami arba kaip valstybės narės gali juos skirti. Aš manau, kad galiausiai e, turėsime baigti svarstymus ir diskusijas, reikės susitarti dėl procedūros, dėja atrodo, kad vienbalsiškumo šiuo atveju vargiai pasieksime. Ačiū. Galiu pasakyti, kad labai gerai, bet aiškiai pasakėte, 99,9 procentai gyventojų atmestų turbūt tokį pasiūlymą. Tokia būtų mano prognozija. Gal ne šimtas, bet tiek tai tikrai. Aš e, dabar sakysiu, gal reikėtų tuo pat metu nepamiršti, kad egzistuoja pirmos instancijos teismas. Septynių, septyneto grupė ten egzistuoja, visi siunčia ten savo atstovus. E, jūs sakėte, kad tų žmonių yra, tinkančių žmonių yra nedaug. Manau, kad reikėtų parengti tam tikrą e, profesinės e, kvalifikacijos kriterijų sąrašą, tada būtų aiškiau, ką galime atrinkti. Vieną dalyką pasakysiu, poniai Dani. Praktiš. Uh... Teisėjų atrankos komitetas turėtų neįrašyti žmonių, kurie netenkina minimalių kriterijų. Toks yra jų, tokia yra jų pareiga. Dėja, ne visada viskas aiškiai buvo daroma. Yra bandoma išsiaiškinti, kas yra geriausi kandidatai, e, e, bet jie turėtų pasirūpinti ir tai, kad e, net minimalių reikalavimų netenkinantis kandidatai būtų išbraukti iš sąrašo. Kai teisėjas pradeda dirbti pagal savo kadenciją, ar jam turėtų būti suteikiama teisė iš naujo kandidatuoti. Kai kuriuos kandidatus valstybės narės siūlo iš naujo kitai kadencijai. Arba yra buvę atvejų, kai teisėjai, baigiantis kadencijai, valstybėms narėms nebeitinka, nes e, negerai priima vienai ar kitai valstybei um, aktualius sprendimus. Ir yra valstybių narių, kurios savo teisėjų nori atsikratyti, nors jų kvalifikacija yra labai gera. Yra buvę įvairiausių atvejų jeigu teisėjas atidirbo vieną kadenciją, jis jau sukaupė nemažai patirties ir e, ji yra išvaistoma, jeigu tas žmogus nėra iš naujo paskiriama. Todėl reikėtų tą, teis, tą kvalifikaciją, tą patirtį išnaudoti, e, galbūt netgi prieš valstybių narių valią. Žiūrėkime, e, ką pasakys šiuo požiūriu teisėjų atrankos komitetas. Reikėtų pasirūpinti, kad Europos Teisingumo teismas neprarastų savo reputacijos. Okay. Ar visi sutinkame, ponė Tain, galime tęsti. Gal šią diskusiją galėsime labiau išjudinti. Atimitim rat. Taip, iš tikrųjų laukiu diskusijos su taryba šiais klausimais. Toliau. 20 punktas Pirmiausia, dėl perinimo pasiūlymų. Taigi gal galėtumėte mums pagrindinės tendencijas išsakyti. Šitą diskusiją dėl direktyvos 2025 sukėlė daug priešingų nuomonių. Mm, atrodo, tik pačiomis sunkiausiamis aplinkybėmis sugebėjome lik prastumti direktyvą, būtent taip, kaip ji dabar atrodo. Na, komisija turėtų pateikti ataskaitą numatytų laikų. Na, vertinimo ataskaita buvo pateikta. Kokį, man atrodo, laikotarpį turėtų apimti tokį tipiškiausią, atrodo, per tokią su, gyvendami sunkiausią krizę, kokią esame kada patyrę. Daug kas galbūt yra šiek tiek iškreipta. Matome, kad rezultatai nėra patenkinami. Tačiau reikia turėti tai galvoje. Kalbant apie rezultatus, Mes nesitikime, kad iš karto bus peržiūrėta šitą direktyvą. Galbūt reikėtų dar duoti penkerius metus. Mm, tai būtų galbūt pakankamas laikotarpis, per kurį gautume reikalingus duomenis. Tikiuosi, kad tai bus įrašyta į projektą. Pane Taila. Ačiū pirmininkė komisijos ataskaitą ir pateikė gana e, įdomių faktų apie tai, kaip buvo perkelta direktyva. Nebuvo padaryta tam tikrų dalykų, kurių buvo tikimasi padaryti valstybėse narėse. E, na, pavyzdžiui, ta, pagrindiniai principai kartais a, nebuvo visiškai vykdyti, pavyzdžiui, mažumų teisų nesilaikimas, tam tikras teisinis netikrumas. Ir tai daro įtaką esmei direktyvos. Ir reikia labiau užtikrinti, kad įvairius išimtis neturėtų tiesiog nepoveikio į pagrindinius dalykus, neturėtų prieštarauti pagrindiniams dalykams rizika kyla todėl, kad valstybės narės perkelia kai kurios pagrindinius dalykus gana skirtingai. Ir e, reikėtų pasižiūrėti, kaip šitą problemą reikėtų išspręsti. Kitas yra e, na, ta vietų ištikinimas arba gynimas. Reikia pasižiūrėti, kaip a, e, galima kuo geriau apginti darbuotojų teisės, a, perimant įmonės. Ačiū. Ačiū. Komisija, ar turime iš komisijos, prašom. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mūsų ataskaita buvo parengta gale birželio ir jūs visiškai teisūs sakydami, kad tuo metu na, galbūt negalima buvo vėl pradėti nagrinėti direktyvos ir pateikti ją peržiūrai. Jūsų kolega teisingai nurodė tam tikrus dalykus, kuriuos mes irgi a, iškėlėme, padarė tinkamą tyrimą. A, Mes jau diskutuojame su e, nacionalinėmis e, priežios institucijomis. E, Tiesiog yra tam tikras jau tinklas ESMA sistemoje pasižiūrime, ar galime prieiti vienos nuomonės dėl to, kaip galima būtų padėti investuotojams, kada kalbama apie įmonių, įmonės reitinčius klausimus. E, tai yra, kad e, tiesiog čia kalbama apie reikalavimą, tai kad pateikti privalomą siūlymą. Na, yra tam tikros, teori, teoriškai galima kalbėti, kad yra na, tam tikros uh, tokios pragos, uh, kada kalbame apie akcijas įmonėje. Ir būtent dėl to pasiūlymo tiesiog tai paliečia visus akcininkus, bet tiesiog nėra tokio privalomo e, reikalavimo e, pateikti e, pasiūlymą. Mes bandome pamatyti, kokiu apsaugos priemonių įmamasi ir jeigu matome, kad reikia tolesnių veiksmų, tai mes tengiamės pažiūrėti, kaip tų veiksmų reikėtų imtis. Ačiū. Tiek šiuo klausimu. O dabar uždaras posėdis. Ir paprašyčiau tų, kurie nedalyvauja uždaruose posėdžiuose, palikti salę.